So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, kviečiu susijęsti. Turime labai griežtai laikytis numatyto darbų tvarkaraščio. Be abejo. Pirmiausia, noriu pasveikinti paskirtai komisarą, kuris dabar bus atsakingas už prekybos reikalus, tai yra ponas Phil Hogan. Ir jis čia štai sėdi priešais mane. Sveikiname jūs atvykusi. Aš manau, kad šio posėdžio tikslas yra akivaizdus. Nereikia nieko čia papildomai aiškinti. Ponas Hogan atsakė į mūsų penkis rašytinius klausimus Jie buvo išversti visas kalbas ir paskelbti Europos parlamento tinklalapyje. Be to, norėčiau jūs informuoti apie tai, kad Teisinių reikalų komitetas nematė jokių kliūčių šiandienos klausimams. Tad klausimai gali vykti. Pone Hogan, dar kartą sveikiname jūs atvykus į komiteto posėdį. Čia yra demokratijos širdis. Man tenka garbė e, vadovauti šiam komitetui. Ir iš tikrųjų pastaraisiais metais glaudžiai e, aktyviai dirbom prie šių visų klausimų ir šis komitetas jau dabar e, turės, tu turi tokias galės tarti žodį taip arba ne, kai kalbam apie priekybos susitarimus ir taip pat jis tarė žodį uh, dėl visų teisės aktų susijusių su prekybos sustarimais. Taigi mes tokį demokratinį balsą turime ir jį galime pademonstruoti. E, svarbus yra mūsų santykiai su svarbiausiais dvišaliais partneriais. E, ar tai būtų įvairūs dalykai, tokie kaip e, PPO partneriai santykiai su jais, kaip galimas breksitas turi įtakos tam, kas dabar vyksta. Galbūt, pavyzdžiui, atsiras kažkokie papildomi muitų mokesčiai, kurios pritaikys JAF, remdamas į PPO taisyklėmis. Norėtume, kad atsirastų kuo daugiau dvišalių gerų priekybos susitarimų. Visą tai svarbu tam, kad galėtume kurti prekybos sistemą, kur yra pagrįsta iškiomis demokratinėmis taisyklėmis. Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį gerindamas prekybos susitarimus, tokius kaip CETA pavyzdžiui, ar teisės aktus kitus, kai teko priimti sprendimus susijusių prekybos susitarimais. Taip, prekyba yra tas rytis, kuri domina žmonės, nes mūsų piliečiai nori žinoti, kas naudojasi tais prekybos susitarimų vaisiais. Ar tie susitarimai nesilpnina vartotojų apsaugos ir kiek tie sustarimai yra palankus ar nepalankus kovai su klimato kaita. Taigi iššūkiai ir grėsmės. Mes turime atremti tuos tam tikrus iššūkius ir turime labai rimtai žiūrėti priekybos politiką. E, turime jai taikyti labai aiškius principus. Pirmiausia, tvarumas, jis turėtų būti vienas svarbiausių dalykų. Prekyba yra e, efektyvi priemonė tam, kad būtų galima numatyti aiškius standartus Ir visas gamybos prekių procesas yra labai svarbus, daug kas yra numatyta tarptautinės darbo organizacijos taisyklėse, kurių laikymasi svarbu užtikrinti. Antra, įgyvendinimas. Man yra akivaizdu tai, kad labai e, svarbu pereiti nuo žodžių prie darbų. Jeigu turime prekybos susitarimus, tokiu dabar turime, tie prekybos susitarimai turi būti tokie, kurie yra paremti aiškiomis priemonėmis, kurių turime turėti ir viduje, ir išorėje. Prekybos politika turi būti nuosekliai susijusi su kitomis Europos politikomis, su nacionalinėmis politikomis. Ir jeigu kalbame apie subsidijų mažinimą žuvų sektoriuje, o tuo pat metu subsidijuojame e, pietų Europoje naujų laivų statybą, tai, to, tai čia nėra nuoseklus politikos e, žingsniai, mažinant subsidijas. Taigi turime taikyti tokią politiką, kuri atspindi tai, dėl ko susitarta, ko siekia žmonės. Turime turėti aiškias politinės gairias, jų privalu laikytis, kalbant apie, pavyzdžiui, partnerystę tarp Europos parlamento ir komisijos. Pone e, Hoganai, perskaičius jūsų uh, E, tos raš, atsakymus raštu į mūsų klausimus, matosi, kad jūs būtent pabrėžėte šį aspektą. Mes e, norėtume vis tik kai ko paklausti šiek tiek smulkiau. Pirmiausia, esu tikras, kad Europos parlamentas turi būti matomas kaip viena iš institucijų, ypač po tų pastarųjų dešimties metų pokyčių. Europos parlamentas neturi būti e, painiojimas su kitais subjektais. Trečias ir septintas klausimai atspindi šią situaciją. Kai dėl, kai dėl dalymosi dokumentai susijusiais tam tikrais klausimais, vėlgi mums svarbu tos dokumentus gauti. Jūs apie tai kalbate, bet tie dokumentai, kuriuos aptarėme su valstybėmis narėmis, yra labai svarbus. Ir prieš tos dokumentus parengiant vyksta labai svarbus darbas, įvairios dėrybos ir panašiai. Tad Europos parlamentas irgi norėtų būti kuo anksčiau įtrauktas į tų dokumentų rengimą. Ir dar norėčiau, kad rengiant E, tokias laikinasias nuostatas, taip pat parlamentas būtų įtrauktas daugiau. Europos komisija e, dėl prekybos susitarimų turėtų savo sprendimus priimti tik po to, kai sutikimą paskelbė Europos parlamentas. Jūsų atsakymai čia nėra labai aiškus. Gal galėtumėt atsakyti detaliau ir paaiškinti smulkiau, kaip jūs matote parlamento demokratinį vaidmenį, kalbant apie šiuos klausimus. Ketvirta. Priežiūra turėtų būti įmanoma, kalbant taip pat ir apie galiojančių sustarimų įgyvendinimą. Parlamentas čia turėtų būti įtrauktas. Man atrodo, yra aišku, kad bendri komitetai, tarybos posėdžiai e, yra svarbus dalykas ir įgyvendinimo fazės metu neturėtų būti kažkokių neaiškių dalykų, e, tie, tas įgyvenimo procesas turėtų būti demokratiškai stebimas ir tikrinamas. E, ponios ir ponai, dabar mes čia atliekame tokį labai svarbų žingsnį, tai yra svarbus žingsnis įgyvendinant Europos prekybos politiką. Kviesiu kolegas, kad jie taip pat išdėstytų savo išvalgas ir kad būtų pateikti aiškus klausimai su tikslu gauti atsakymus iš jūsų, iš naujojo Europos komisijos nario. Ir tai yra tikrai įdomus dalykas. Tai bus taip pat ir svarbus žingsnis, numatant mūsų bendrą strategiją bendradarbiavimo artimiausiams penkiems metams. Norėčiau dabar pereiti prie šio viso reikalo praktinės pusės. Pirmiausia, šio klausimų, šių klausimų struktūra bus štai kokia. Laikysimės Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių. Visiems sudarysime, visiems komisarams sudarysime vienodas sąlygas prisistatyti ir pateikti savo nuomonę, savo išvalgas. Ponas Hoganas turės galimybę tarti įžanginę kalbą, ji galės trukti 15 minučių. Paskui, pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės, bus skirtas laikas 25 klausimams užduoti, juos pateiks komiteto nariai. Pirmo klausimo bloko metu išklausysime septynių koordinatorių e, inte komiteto klausimų ir antras klausimų raundas apims 18 komiteto narių bus atsižvelgiama į kvotas, į tai, kiek galimybių turi, pagal tas kvotas turi klausti vienu ar kitų politinių frakcijų nariai. Galės klausti taip pat ir neprisijungusiai Europos parlamento nariai. AFET komiteto pirmiausia kolega klaus, ponas McAllister. Prašau tiksliau klausti galės, maka, pradėti klausimus galės ponas Makalister. Klausimus reikės užduoti per penkias minutės. Kiekvienas narys turės vieną minutę, kad galėtų užduoti savo klausimą. Ir paskui Filas Hogan turės laiko dvi minutės atsakymui pateikti. Ir paskui E, tas pats e, parlamento narys, jeigu to prireiktų, galės užduoti papildomą klausimą, kuris turės būti nelgesnis nei vienos minutės. Ir uh, ponas komisaras galės į papildomą klausimą atsakyti, tam bus skirta viena minutė. Tai štai, tos taisyklės yra labai aiškios. Šis klausimas papildomas turi būti susijęs su pirmuoju ankstesniu ponui komisarui užduotų klausimų. Negalima būtų e, klausti apie kažką kitą tame papildomame klausime. E, neleisime užduoti papildomo klausimo, jeigu šio kriterijaus būti susijusius su anksčiau užduotų klausimų, tas papildomas klausimas netitinka. Tokia būtų struktūra. Paskui ponas komisaras dar turės papildomas penkias minutės, kad galėtų apibendrinti savo atsakymus. Kaip jau sakiau, šis klausimas e, truks lygiai 3 valandas. E, klausimams užduoti skirtas laikas irgi yra labai aiškiai ribotas. Labai e, atidžiai stebėsiu, kad nebūtų viršytas skirtas laikas. Vertimas yra užtikrintas į 23 darbo kalbas ir aišku, šiuose klausimuose e, atsižvelgėme į e, būtinybę užtikrinti e, vertimą į gėlų kalbą ir kviesime kolegas iš Airijos kalbėti gėlų kalbą. O šiaip visi mūsų komiteto nariai gali kalbėti kiekvieną savo kalbą. Bet e, laiko apribojimai dėl to nesikeis. Reikės sutilpti skirtą pasisakymo laiką. Kaip jau sakiau, vertimas yra užtikrintas į 23 kalbas. Kalbėkite aiškiai, ne pernelyg greitai, kad vertėjai galėtų jūsų pasisakymus išversti. Šis mūsų posėdis yra transliuojamas internetu realių laikų parlamento tinklalapyje ir video būdų. Tiek būtų mano įvado apie tai, kaip atrodys šie klausimai, o dabar noriu pakviesti paskirtai komisarą Filą Hoganą atsakingą už prekybos klausimus pasakyti savo įvadinę kalbą. Much, Ačiū pirmininkė garbus parlamento nariai. Labai džiaugiuosi, kad išrinktoji komisijos pirmininkė von der Leyen paskyrė mane prekybos komisaro kandidatūrai. Ir aš pasistengsiu pateisinti jūsų pasitikėjimą, užimant tokias pareigas. Aš esu žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras ir tampriai bendradarbiauju su prekybos komisare Cecilija Malstrom. Ir aš žinau, kaip tarptautinė prekyba vyksta ir žinau, kad tai yra ES ūkio kraujas, nes mes kalbame apie e, prekes ir paslaugas ir jų sukūriamas darbo vietas. Aš žinau, kad prekybos politika turi sudaryti sąlygas tvariam augimui, stabilumui ir prognozuojamumui, kalbant apie greitai besikeičiantį pasaulį, tačiau sudaryti ir es verslui vienodas veiklos sąlygas ir galimybę naudotis sąžiningą prekybos praktiką. Mes turime pademonstruoti, kad esame pasirengę reaguoti į naujus iššūkius saugumo, strateginės autonomijos ir technologinės lyderystės sritise. Mes taip pat turime ir skatinti ES vertybės, rodyti, kas mums svarbu - klimato kaita, tvari, e, tvarus vystimasis, moterų įgalinimas, darbo teisės standartai. Kalbant apie prioritetus, norėčiau Jūs patikinti, kad aš jeigu būsiu patvirtintas, tęsiu pradėtą prekybos politiką, kuri, kurios buvo imtasi paskutinės parlamento kadencijos metu. Aš reguliariai atvyksiu į jūsų komitetą ir atsakysiu į jums rūpimus klausimus. Taip pat sudarysiu jums galimybę susipažinti su visa jums reikalinga informacija ir taip pat atsižvelgsiu į tai, ką jūs pasiūlėte, ponė pirmininkė. Taip pat aš atitinkamai imsiuos veiklos ir taryboje. Aš kalbu ir apie laikiną taikymo aspektą. Mes kalbame apie prekybos ryšius ir apie juos skleidžiamą informaciją. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie penkis prekybos politikos prioritetus. Pirmiausiai, parama tvariai ir taisyklėmis grindžiamai prekybos terpiai. Šiame kontekste svarbi PPO. Antras dalykas yra partnerystė visame pasaulyje, ypatingai susitelkiant ties tiesioginę kaiminystę, tai yra Afrika. Kitas dalykas yra atverti rinkas verslui įvairaus dydžio įmonėms. Labai svarbu, kad būtų įgyvendinamos jau dabar sudarytos sutartys ir geriau užtikrintas jų vykdymas. Ketvirta, labai svarbus įrankiai siekiant užtikrinti atvirą ir sąžiningą prekybą tiek viduje, tiek ir už es ribų. Ir taip pat svarbu užtikrinti, kad prekyba yra tvari skatinant es vertybių laikymąsi. Mes kalbam apie tai, kas yra svarbu šiai komisijai, o taip pat ir šios kadencijos parlamentui. Tad dabar pakalbėsiu pailiui apie visus šitos prioritetus. Neištemsime prekybos e, potencialo be stabilumo ir prognozojamumo, o tai priklauso nuo daugia šališkumo, kuris yra grindžiamas taisyklėmis. Daugia šališkumas tai yra Europos DNR, tai yra mūsų pagrindinis principas pasaulyje Mes ir toliau vadovausimės šiuo požiūriu ir labai svarbu, kad būtų sukūriama taisyklėmis grindžiama prekybos sistema. Mes kalbame apie PPO, nes tai yra prekybos širdis ir susiduria su dideliu iššūkiu nūdieną. PPO yra labai svarbi, bet ją reikia atnaujinti, nes mes kalbame apie ginčių sprendimą remiantis taisyklėmis, o ne džiunglių principais. Dėl to mums reikia ginti šią sistemą, bet taip pat užtikrinti, kad taisyklėmis būtų galima reaguoti į nūdienos aktualijos. E ES jau dabar lyderiauja, padedant parlamentui, siekiant atsako į įvairias problemas šioje sudėtingoje terpėje. Tad aš dėsiu visas pastangas, kad užkirščiau kelią PPO ginčių sprendimo mechanizmo žlugimui. Aš kalbu be kita ko ir apie apeliacinę šios mm, sistemos struktūrą. PPO nariai turėtų suprasti, kad šita organizacija turi dėrybinius įgaliojimus. Tad labai svarbu baigti susitarimus dėl žvejybos e, subsidijavo, e, su, subsidijavimo, kalbant apie investicijas. Ir šiame kontekste reikėtų paminėti MC11 konferenciją, kuri vyks Kazahstane. Taip pat skatinsiu darbą vykstantį prekybos srityje, rengiant kitų metų antrąjį pusmetį naująją iniciatyvą šioje srityje. Mes kalbame apie tai, kad taisyklės turi būti atnaujintos, kai mes kalbame apie Kinijos taikomas e, subsidijas, kai kalbame apie priverstinį technologijų perleidimą. Tad mes kalbame apie protekcionizmą ir šio požiūriu es turi pasisakyti už taisyklėmis grindžiamą prekybą. Mūsų partneriai gali tikėtis iš mūsų kad esame pasirengę lyderiauti, dirbti konstruktyviai ir siekti pozityvių rezultatų. Tačiau mes taip pat ginsime ES interesus ir savo vertybės, kai to reikės. Transatlantinė partnerystė Ir pastarųjų septynerių metų santykiai rodo, kad JAV ilgą laiką buvo atviros prekybos sistemos rėmėja. Tačiau dabar matome, kad JAV yra pokyčių, tačiau mes galvojame, kad e, tie pokyčiai gali būti išlėti į taisyklės. Tad mes esame visi bendrai suinteresuoti sumažinti prekybos įtampą tokioje, tokiose sritise, kuriuose įmanomi susitarimai, kaip antai 2018 m. Liepą tarp Junkerio ir Trumpo. Mes galime ir trišalių pagrindų bendradarbiauti su Japonija, kurdami bendrą požiūrį kalbant apie PPO reformą. Aš esu pasirengęs dirbti su pozityve transatlantinė darbo atvarkė ir taip pat dėti visas pastangas siekiant sprendimų ginčių sprendimo mechanizmo kontekste. Tačiau mums reikalingi partneriai, kurie taip pat vadovausis tokia valia. Mes kalbame apie saugumą, technologijas ir prekybą ir apie tarpusavę ryšius tarp šių sričių. Mes kalbame apie mūsų ryšius su visais stambiais žaidėjais. Mums svarbu bendradarbiauti su JAV, kalbant apie ypač saugumo aspektus, kai kalbame apie eksporto ir importo kontrolės. Be kito, ko mes kalbame šiame kontekste apie Kinijos subsidijas, apie valstybės kišimasi. Tad mes turime atrasti bendradarbiavimo pagrindą su transatlantiniais partneriais ir su Japonija tokiais strateginiais klausimais. Tačiau mūsų santykiai su Kinija, jie yra svarbus, jie yra gyvybiškai būtini, nes jie yra e, gerovės, o taip pat ir augimo šaltinis. Tad labai svarbu sukurti vienodas veiklos sąlygas tiek Kinijai, tiek ir ES. Šiuo metu situacija netokia. Tad aš sieksiu aktyvaus dialogo, kalbant apie bendro intereso sritis - klimato kaitą, aplinkos apsaugą, PPO reformą, įskaitant ir taip pat subsidijų klausimą. Taip pat e, sudėliosiu įvairius prioritetus susijusius su dėrybomis, kurios vyksta dėl prekybos susitarimų. Mes turime užimti tvirtas pozicijas, kai kalbame apie vertybių gynybą. Ir parlamentui šiame kontekste tenka ypatingas vaidmuo. Mūsų požiūris į Kiniją turi vadovautis sąžininkos prekybos praktika. Taip pat aš ir nesubodėsiu vadovautis, jeigu prireiks prekybos gynybos instrumentais. Mes kalbame apie apibusiškumo principo taikymą taikymą, kalbame apie prieigą verslui ir verslo partneriams. Mums reikia sustiprinti mm, e, svarbios infrastruktūros saugumą, kaip antai 2019 metų, 19 e, metų kovo e, komunikate skirtame Kinijoje tai yra paminėta. Mes kalbame apie investicijų priežiūrą ir stebėseną, mes kalbame apie, e, be kitako, užsienio tiesioginės investicijas e, rinkoje. Labai svarbu, kad mes taip pat išpildytumėm duotus pažadus savo partneriams rytuose. Mes kalbame apie visą apimančias prekybos erdves, taip pat ir su viduržėme jūros regiono partnerėmis. Be kitako, aš kalbu ir apie tokius partnerius kaip Šveicarija ir Turkija. Tačiau Aišku, kad kai kalbame, kalbame apie kaiminystę, būtų neteisinga nepaminėti Brexiko, Brexito. Mes žinome, kad už 30 dienų Junktinė karalystė pasitrauks iš es. Dabar sunku prognozuoti konkretų rezultatą, tačiau dauguma tarsi jaučia pareigą kažką tai prognozuoti, o komisija išsamei ruošiasi pasišalinimui be sutarties. Kitas dalykas yra Afrikos alijansas, kurio buvo neseniai susitarta. Jisai grindžia mūsų tolesnį partnerystės kelią. Aš pasitelksiu savo patirtimi kaip Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras. Aš kalbu apie paramą investicijoms, kalbu apie pagrindinių veiksmų įgyvendinimą. Mūsų prekybos susitarimai su Kanada, Japonija, Vietnamu, o taip pat ir Merkosūru rodo, jog mes sugebame nuvadovautis svertais vidau rinkoje, e, skleisti savo standartus, o taip pat ir siekinti gyvendinti socialinę, o taip pat ir aplinkos politiką trečiosiose šalyse. Mes tęsime tą darbą, dėrėdamėsi su Australija, Naujaja Zelandija ir siekdami naujų naujos partnerystės, jeigu bus tam atitinkamos prielaidos. Taip pat e, mums reikėtų daugiau dėti pastangų tam, kad išsemtumėm jau sudarytų susitarimų potencialą. Mūsų partneriai turi gerbti visus įsipareigojimus prisimtus pagal visus dėrybų skyrius. Mes turime sustiprinti savo pastangas e, įgyvendinant ir užtikrinant jau egzistuojančių susitarimų vykdymą. Šiam uh, tikslui mes sukursime atitinkamus kontaktinius centrus. Tai mes kalbame apie tokią rimtą vykdymo užtikrinimo darbo atvarkę. Ir taip pat imsimės daugiau veiksmų smulkiam ir vidutiniam verslui bei jų interesams užtikrinti. Mes žinome, kad e, prekybos ir investicijų kliūtis yra ypatingas iššūkis šioms įmonėms. Mes kalbame apie atvirą prekybą. Tai bus mūsų prioritetas. Mes kovosime su protekcion, protekcionistinėmis tendencijomis. Mums svarbi sąžininga konkurencija, e, pasinaudojant svertais tiek viduje, tiek ir išorėje. Pavyzdžiui, aš kalbu apie tokias iniciatyvas kaip viešųjų pirkimų iniciatyva, siekiant užtikrinti abipusiškumą, tam, kad ES verslui būtų sudaryta sudarytos sąlygos dalyvauti viešuosiuose konkursuose užsienyje. Mes kalbame apie subsidijas, kurios daro poveikį verslui. Aš kalbu apie, be kita ko, minėtas prekybos gynybos priemonės. Tad mes naudosimės visų priemonių rinkinių tam, kad užkirstumėm kelią diskriminaciniai prekybai kai negalėsime pasinaudoti PPO mm, siūlomomis galimybėmis. Mes galvojame, kad prekyba turi būti taip pat ir e, tvari, e, siekiant reaguoti į tokius iššūkius kaip klimato kaita, e, užtikrinant e, darbo teisės standartus, tad e, labai svarbus yra saistantys įsipareigojimai šiuose srityse. Šiam tikslui pasiekti aš pasinaudosiu įvairiais e, instrumentais, kuriuos turime. Aš kalbu apie prekybos preferencijas, apie dvišalius susitarimus, daugiašalius susitarimus, kalbu be kita ko apie rinkų atverimą amplikos sauginiams paslaugoms ir prekiams. Ir jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą, aš kartu su jumis dirbsiu, kuriant naująją preferenciją preferencijų e, sistemą. Aš kalbu apie preferencinę prieigą prie e, e, eksporto sistemų mažiausiai išsivyšiusiom šalims. Aš kalbu apie labai gerą schemą mūsų partneriams, siekiant sukurti jiems e, paskatas, be kita ko ir vystomojo bendradarbiavimo srityje. Tad mes kalbame apie tvarumą, nes tai atliepia mūsų piliečių lūkesčiams. Tad mes visus šiuos lūkesčius ir turime integruoti į savo prekybos darbo atvarkę. Prekybos politika yra viena dinamiškiausių es veiksmų sričių. Mūsų darbo atvarkė ji yra nepaprastai svarbi, kalbant apie daugia šališkumą ir kalbant apie gležną prekybos pasaulinę sistemą. E, šis komitetas tapo po Lisabono sutarties patvirtinimo labai svarbus veikėjas. Tad aš su jumis tarpniai, tarp, tampriai bendradarbiausiu sustiprinant partnerystę. ES turi būti lyderė, kai mes kalbame apie taisyklėmis grįstą prekybą. Tad mes norime sustiprinti šią lyderystę. Mes norime siekti rezultatų, kurie parodytų ES iš pačios geriausios jos pusės. Dėkoju. Dėkoju, ponia Hognai. Na, dabar e, išklausysime pirmąją klausimų raundą. Politinių grupių koordinatorių užduos klausimas ir pirmiausia iš EPP frakcijos Kristofas Hansen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kom... Sveikinu komisarį Ho... Filai Hoganai atvykusi pirmą mūsų E, pirmąjį klausimą komisarė ir paskirtasis komisarė. Kaip žinia, ES ir JAV yra labiausiai ekonomiškai integruoti regionai pasaulyje ir nuo tarp Atlantinės partnerystės abies Atlanto pusėse priklauso 16 milijonų darbo vietų ir tai užtikrina 13 procentų BVP. Tačiau dabar e, atrodo JAV taikydama vienašalius e, tarifus, pamindama pakojomis PPO taisyklės, kelia tam pavojų. Taigi, norėčiau pasidomėti, kaip ketinate atnaujinti tarp Atlantinius santykius ir kaip jūs apginsite taisyklėmis grindžiama priekyba, turint galvoje, kad JAV prezidentas dabar manipuliuoja priekybą ir tai, aišku, turi pragaištingų pasiekmių. Dėkoju, ponia Hoganai, paprašysiu atsakyti. Na, na, kai didelė įtampa, mes vis dėlto nepameskime iš akių bendro vaizdo. Uh, kasdien prekybos su JAV apimtis yra vertos 3 milijardų JAV dolerių. Ir e, su JAV palaikome nuodugniausius, giliausius prekybos santykius. Ir mes jau ėmėmės veiksmų tam, kad e, būtų atnaujintis santykis, nes 18 metais pirmininkas Junkeris puikiai pasinaudojus turosomis e, aplinkybėmis buvo sudaryta atitinkama darbo atverkė, tačiau dėja kol kas niekas nepajudė prieki. Išrinktoji komisijos pirmininkė von der Leyen turi aiškių planų. E, pasiremti 18 metų darbo atverkę ir mes tenksime įtikinti JAV siekti bendrai tokios partnerystės, kuri būtų abipusė, suderinta ir duos abiems naudos. Tačiau, aišku, tam, kad šoktum dvango, reikia dviejų šokių partnerių. Na, o šiaip man kila klausimas, kodėl viskas tiek ilgai užtruko. Tačiau vis dėlto mes tai darysime sąžininkai, aišku, gintinami JAV, atsiprašau, ES interesus. Na ir aš manau, kad reikėtų pirmiausia sutelkti abipusės naudos aspektą. Na visai neseniau, neseniai praeitą Liepos mėnesį sudarytas sustarimas ir tai yra puikus ES gros valios pavyzdys ir bandymas išspręsti užsitęsusią problemą per dialogą ir bendradarbiavimą. O saugumas, priekyba, mm, abipusiai santykiai reikalauja, santykių su JAV, svarbu, kad ir PP kontekste JAV pilnai neštų savo indėlį, labai svarbu suprasti ir kas jūpi JAV, pavyzdžiui, konkrečios vienos šalies valstybinės subsidijos. Na ir mes turėtume pasinaudoti valstybės paramos kontrolę tam, kad galėtume <clears throat> atsižvelgti ir uh, E, atitinkamus partnerių interesus. Taigi mes bandome visą tai spręsti, tačiau, aišku, tai daryti po PPO skėčių. Na ir aš manau, kad pasitelkę abipusę naudą kaip principą galėsime sudaryti įvairių sustarimų, kurie duos abipusės naudos ir tikėkime, kad JAV tai įtikins. Toliau, kitas kalbėtojas. E, tolimesnis klausimas. Na, kadangi jau kartą apie tai kalbame, tikimės, kad ar e, šiandien ar rytoj PPO bus primtas sprendimas dėl EBUS bylos. Na, jau matėme e, e, laikiną tų sektorių sąrašai, kur jums takės JAV, konkrečiai e, vyno, um, alyvogių, e, sūrio sektorius, taip JAV ketina reaguoti į um, EBUS bylą. Na ir taip tikimasi supriešinti valstybės narės, taigi kaip to išvengti, kaip reaguoti, juolab, kad kalba eina apie tuos žemės ūkio e, produktus, kuriuos nustaikyta, kuriuos reikia apsaugoti, kaip to pasiekti. Komisarė Malstrom, uh, E, jau pasiūlė galimą sprendimą dėl bus bylos PPO kontekste ir kaip užtikrinti, kad būtų užtikrinta pilna atitiktis. Kaip žinia, PPO kaip tik sprendžiama ir kita byla, kuri liečia JAV, tai yra Boeing byla. Ir, um, aišku, tai yra jau visai kitas sprendimas, kuris turi priimti, priimtas laiku. Taigi, manau, kad prasminga, jeigu ES pasiūlyktų konstruktyvių sprendimų sprendžiamoms problemams. Na ir aišku, čia e, JAV turi žinoti, kad e, kas bus, ne, jeigu bus blogai su Boeing, e, galbūt bandys atsikeršyti. Na, aš puikiai suprantu, kokių sunkumų kyla dėl to sąraš, tame sąraše minėtų prekių, tačiau tikėkime, kad e, bus e, primtas toks sprendimas, kuris nevers JAV bandyti atkeršyti, o ES turi pati save apginti ir atitinkamai sudaryti savo atitinkamų produktų sąrašas. SND frakcijos e, vardu ponia Katlin Van Bremt. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Sabotažas. Prašau perėti prie kito mikrofono, siūlo pirmininkas. Na, dabar esu toliau, ponė komisarė, tačiau tai kaip ir nieko nereiškia. Taigi, ponė komisarė ir paskirtasis komisarė atvykus į mūsų komiteto posėdį turi du specifinius klausimus dėl um, FTI susitarimo pirmiausia TSD. Uh, skyriaus. Na, sutarkime dėl to, kad dabar pasirinktas e, principas dėl standartų išaldymo, nepasirino, pažiūrėkime į Pietinę Koreją, žinomas atvejs, o tarkim Kolumbiją per pastarosius metus 169, 120 profsąjungininkų ir žmogaus teisų gynėjų, profsąjungų teisų gynėjų buvo nužudyti. Jūs sakėte, kad naudosite visas priemonės tam, kad būtų laikomas darnaus vystimas ir klimato apsaugos tikslų. Kaip ketina to pasiekti, jeigu pažiūrėsime į TSD e, skirių gyvendinimo padėtį? Tai yra na, praėjusią komisiją patvirtino atitinkamus E, veiksmų planus. Na ir kurie tie planai nepasitvirtino, kuriuos reikėtų sustiprinti ir ar ketinate naujų veiksmų dėl TSD skyriaus. Kitas klausimas dėl. Na, paprašysiu pirmiausia atsakyti, o po to bus tolimesnis klausimas. Dėkoju. Pone mm, Van Bremt. Na, daugelis šio komiteto uh, koordinatorių labai rūpinasi egzistuojančių taisyklių tinkamesnių įgyvendinimu ir pasitelkti šiuo tikslu prekybos politiką. Korejos pavyzdys yra pirmas toks atvejis, kai iš tikrųjų buvo išnaudoti visi manomi ginčių sprendimo ir veiksmų mechanizmai tam, kad būtų užtikrinta to skiriaus nuostatų taikymas, kurių nebus, nebuvo taikytasi. Taigi pirmas sėki išbandyta, kaip atrodo praktikoje įvykdymas ir pasižiūrėti, ar mūsų partneriai iš tikrųjų laikosi tų įsipareigojimų, kurie buvo numatyti susitarime. Ir um, taškas 15 e, skyriaus D nuostatos man asmeniškai yra labai svarbus. Ten kalbam apie institucijų, pilietinės visuomenės teisės, e, lėčiant ir ES institucijas. Taigi tai atvirtolimesnių galimybių, kad jeigu šios, kad šios nuostatos bus įgyvenintos be kitako per finansinę pagalbą, bet jeigu tai nebus padaryta, galima teikti skundus ir aišku, reikia įrodymų tam, kad galima būtų kelti atitinkamą bylą. Taigi esu pasirinkęs naudoti naudoti prekybos priemonės su jomis tam, kad būtų pilnai gyvendintas TSD nuostatos. Ir aš manau, kad Korejos atvejs kaip tik e, tam ir yra proga. Antras klausimas. E, reaguojant į jūsų atsakymą, jeigu pažiūrėsite į tai, kas vyksta Brazilijoje, tai teisingiau, kas vyko šią vasarą ir apie tai jau buvo kalbama ir pažiūrėkime ir Merkasūros sustarimą, kai kas teigia, kad Merkasūros, jeigu, jeigu Merkasūro sutarimas būtų tinkamai vykdomas, būtų apsaugoti Amazonės miškai, netikiu tuo. Tai kaip yra uh, su iš ankstiniu Merkasūro uh, sutarimo įgyvenimu ir prekybos sutarimu pasirašymu. Uh, ar neįmanoma pirmą prieš juos pasirašant rūpintis, kad būtų laikomas jau atitinkamų nuostatų. Ar nemanote, kad pasitelkiant prekybos sutarimus galima iš tikrųjų būtų pasiekti, kad būtų um, laikomasi Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų? Kaip Jūs vertinate tą iš ankstinį ratifikavimą? Taip, ponas Bolsonaro laikėsi kitos pozicijos prieš uh, jį išrenkant į Brazilijos prezidento pareigas, tačiau tai nėra retas dalykas politikoje. Na, tiesą sakant, jeigu būtų sutarimas tarp ES ir Merkasūro šalių, jis galbūt elgėsis kitaip. Na, ir jis gal būtų um, tapęs mūsų partneriu ir pasirašęs Paryžiaus sutarimas. O pagal Paryžiaus sutarimą yra tam tikrų nacionalinių įsipareigojimų. Tai yra atitinkamas miškų atželdimas 12 uh, e, milijonų hektarų iki 30 metų. Taigi, jeigu mes neturėtume prekybos tarimo, mes negalėtume daryti tam tikro spaudimo Merkarsūro šalims, skaitant ir Braziliją. Bet šiuo metu ES neturime um, kitų priemonių tam, kad e, paspaustumės be prekybos uh, politikos. Ir aš manau, kad iš ankstinis ratifikavimas yra tas svertas, kuris gali padaryti menkas spaudimą. Tačiau aš norėčiau vis dėlto jūs pers, perspėti elgtis atsargiai, nes jeigu bus tas iš ankstinis ratifika, ratifikavimas ir atitinkamos diskusijos, tai tuomet e, jie pareikalaus ir iš ES atverti ir kitus skyrius. Taigi čia visuomet galioja abipasiškumo principas. Toliau, ponia Karin Kalsbro iš Renew Europe. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir už įžangą. Na, kalbėti apie, tai, kad reikia sudaryti vienodas sąlygas visoms įmonėms, įskaitant besivinsančiose šalyse, įskait... tai turėtų būti skaitinės darbo atvarkės vienas iš tikslų. Kokių priemočių ketinate imtis tam, kad būtų sukurta atvira skaitmeninė ekonomika, kuri ištikrintų sažiningumą, e, konkurencingumą bei atitinkamą vartotojų interesų apsaugą, kas vėlgi pasitarnautų verslui ES už jos ribų. Ir kaip užtikrinti, kad e, egzistuojantis skaitminių sandorių mokesčiai, skaitant kitas rinkliavas, sudarytų nuoseklės sąlygas skaitminiai prekybai. Ir galiausiai norėčiau sužinoti, kada komisija ketina pateikti skaitminės prekybos strategiją. Na, Pone Kalsbro, sutinku, kad atvira, sąžininga e, prekyba turėtų remtis pasaulinėmis taisyklėmis, dėl to ir ketiname įtikinti JAV. Na ir e, PPO generalinis e, direktorius kaip tik ir aptars šios klausimus. Jis tikisi, kad ES prisims didesnį lyderio vaidmenį ateityje ir mes su juo dirbsime iš viens tam, kad galėtume apsaugoti um, daugia šalę prekybos sistemą PPO kontekste, kuri būtų grindžiama taisyklėmis ir daugiškališkų principų. Kitas dalykas, kaip mums patiems apsisaugoti, taukiant prekybos apsaugos priemonės. Taigi yra labai naujoviškų investicijų įvertimo priemonių, e, ar tai kalbait apie tarptautinių, tarptautinių viešų pirkimų priemonės, na, aišku, ir svarbu, kad taryba žengtų tinkamų žingsnių dėl šios priemonės, susitikau su Peteriu Altmeriu, ekonomikos ministru Vokietijoje. Na ir šiek tiek sušvelninu ir Vokietijos poziciją. Nagi pasižiūrėsime, kiek pavyks pasistumėti prieki, tačiau tai yra labai svarbi priemonė. Jie liečia tai užsienio subsidijas ir kitas rinkas. Na ir aišku, mes dirbsime su Vestige vicepirmininkė ir kursime priemonę, kuri e, leistų skaipinės erdvėje spręsti valstybės paramos iškraipantį efektą. Ir taigi mes didžiuojamės tuo, kad mūsų vidaus rinka yra atvira, grindžiama rinkos priemonėmis, tačiau kai kas tuo mm, piknaudžiauja ir piknaudžiauja, naudosi užsienio subsidijomis, taigi mes e, turime turėti gynybos priemonių, kai to reikia, tačiau kita vertus e, taikysime e, prekybos priemonės, mes šiuo metu vykdome 40 tyrimų, taigi šios priemonės yra reikalingos ir reikės taip pat stiprinti, nes jeigu mes neturėtume galimybę tų priemonių stiprinti, tai galiausiai um, rezultatai nebūtų pageidaujami. Taigi Europos eksporto kontrolės sistema leidžia užtikrinti, kad e, kai kurios e, mūsų turimos jautrios technologijos e, būtų apsaugotas, netu, nebūtų jomis piknaudžiavima, kas aišku yra svarbu ir prekybos kontekste. Dėkoju už atsakymą. Aš taip pat norėčiau klausti apie skaitmeninę sritį. Čia yra nemažai kontroversiškumo. Tam, kad vyktų diskusija diskusiją tinkamą dėl šių nuostatų ir kitų, norėčiau jūsų paklausti, kaip ketinate pagerinti pilietinės visuomenės įsitraukimą ir kitų suinteresuotų aspektų įsitraukimą, e, kai diskutuojama dėl prekybos sustarimų, dėl jų vertinimo, kaip ketinate pagerinti komunikavimą susijusi su būsimais ir dabartiniais prekybos susitarimais, kad e, apie prekybos susitarimus galėtų žinoti visi, kas to nori. Atsakymas. Labai džiaugiuosi, galėdamas dirbti su visais pilietinės visuomenės subjektais, su Europos parlamento nariais, su nacionaliniu parlamento nariais, nes man tai yra tikrai prioritetas, kuriant bendrą skaitmeninę rinką. Jau daug metų darome tai. Bet tą darome žingsnis po žingsnio. Mes suprantame, kad mums reikia visiems vienodą sąlygą sudaryti. Jeigu turime tam tikras taisyklės, kuri traukiama E, į prekybos turimų gyvenimą Kiniją pagal PPO taisyklės, mums aišku reikia naujos diskusijos dėl to, kaip kitos šalis turėtų būti įtrauktos į tas taisyklės. Mes turime skaitmeninę darbo atvarkę, skaitmeninę strategiją, kuri yra, svarbi yra globaliu mastu, ne tik ES lygmeniu. Mes esame atviri bet kokiai diskusijai, kuri e, būtų naudinga tuo, kad parodytų, kokia kokie yra privalumai vieno ar kito sustarimo. Mes manome, kad tikrai svarbu yra teikti tinkamą informaciją ir mes esame pasirengę tą daryti. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu, klaus ponė Heidi Hautala. Dėkoju. E, ponas paskirtasis komisarė, labas vakaras. Aš, skaitydama jūsų rašinius atsakymus, šį beitą atradau. Jūs sakėte, kad jūs e, netoleruosite vaikų darbo. Norėčiau pasižiūrėti keletą rezoliucijų priimtų šiame komitete, kur mes kaip tik sakome, kad šiuo atveju turi būti laikomas ypatingo lumo principo ir turi būti e, įmamasi priemonių prieš tas įmonės, kurios, pavyzdžiui, užsima miškų kirtimų, kurios praktikuoja vaikų darbą. Mes manome, kad reikėtų imtis teisinių reguliavimo ir nereguliavimo, neteisinių priemonių tam, kad būtų galima pakeisti mūsų vertybių grandinę. Kokio požiūrio laikysitės jūs, jeigu būsite pakviestas dalyvauti e, e, tam tikroje veikloje, kur kaip tik mes ir kalbėsime apie tai, apie ypatingo olumo principo taikymą, kai kalbame apie apsirūpinimo grandinę. Atsakymas. Aš suprantu, kad šis komitetas ketina taip pat siūlymų tam tikrų pateikti, ar ne? Nes, man atrodo, pirmininkė Vanderlan jau kalbėjo apie tai, apie tam tikras gairias šioje srityje ir aš jums pritariu. Mes dirbame šiuo, su šiuo komitetu, jeigu jums tai bus prioritetas, e, ar kalbėtume apie techninę paramą, ar, e, ar kalbėsime apie pradėšimų rengimą, mums be abejo visą tai yra svarbu ir tas ypatingo lumo principo taikymas bus vienas iš mūsų principų. Mes galėtume prisiminti ir taisyklės susijusias su žmogaus teisėmis, kurių laikomasi. Pavyzdžiui, e, dėl, taisyklės dėl nepilnamečių. E, mes taip pat turime e, tam tikrus teisės aktus susijusius su mediena. Turime E, taisyklės susijęs su tuo, kur galima kirsti medžius, kokius juos galima kirsti, kirsti ir panašiai. Taip pat turime taisyklės susijusias su aukų teisėmis, su galimybėmis gauti kompensacijas ir mes taip pat nefinansinės atskaitomybės direktyva. Mes manome, kad tas olumo principas turėtų būti labai svarbus, bet be abejo mes galime nuveikti ir daugiau. Manome, kad tai yra neblogas išeities taškas ir mes galėtume dar siekti daugiau. Ir aišku, prekybos politika galėtų pasitarnauti labiau ginant žmogaus teisės, kovojant su kankinimais ir taip toliau ir panašiai. Galėtume diskutuoti su savo partneriais. Jeigu jūsų komitetas norėtų įsitraukti į tai, rimtis iniciatyvos, tai mes e, visokiojopai tą iniciatyvą remtume. Papildomas klausimas galbūt. Pone komisarė, aš taip pat jūsų rašytiniam uh, atsakymę radau uh, nuorodas į tvarus vystimosi tikslus. Norėčiau paklausti, kaip manote komisija turėtų organizuoti savo darbą šią temą, nes kiekvienas komisaras pasirašė tam tikrą raštą. Ar jūs manote, kad, e, kad patys komisarai turėtų organizuoti šias veiklas, ar reikėtų kažkokios paramos, kaip tai turėtų atrodyti? Atsakymas. Aš manau, kad turėtume turėti e, pareigūnus atsakingus už įgyvendinimo klausimus. Pone van der Leyen apie tai taip pat kalba. Mano e, rašte dėl mano paskirimo yra kalbama apie tai. Aš kuo greičiau ketinu pradėti darbus tose temose, kurias mes čia palėtėme ir aš pats e, esu suinteresuotas susitikti E, su suinteresuotais subjektais, kad galėtume tikslus draugė numatyti, numatyti atskaitomybės kriterijus ir principus. Taip pat e, turi būti geras komunikavimas ir e, egzistuojantys sutarimai turi būti tinkamai gyvendinti. Pone Vembramt kalbėjau apie tai, apie prekybos politiką ir tvarumą, sakydama, kad tai turi būti dalykai einantis ranka rankon. Ir aš manau, kad Tai yra iš tikrųjų puikia iniciatyva. Ir be abejo, džiaugsiuosi turėdamas galimybę dar kartą su jumis tai aptarti. Pirmininkas dėkoju. Dabar klaus Markus Buchart iš ID frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone paskirtasis komisarė. Keinen laissez-faire Freihandel durchgehen lassen können. Milijonai piliečių 16 metais demonstravo prieš CETA o taip pat ir dėl tuo metu svarstomo TTIP e susitarimo. Pagrindinė kritika buvo susijusi su mūsų ūkininkų situacija, o taip pat ir su mūsų atsargumo principo įgyvendinimu, kuris pirmiausiai yra susijęs su maisto sauga. Lygiai ta pati diskusija vyksta dėl Merkosūro. Pagrindiniai duomenys yra aiškus, tačiau susitarimo poveikis ne. tas poveikio vertinimas nelabai man aišku, su kokiais duomenimis dirbo komisija, nes kalbama apie tai, kad sutartis sudaryta birželio mėnesį, tačiau poveikis mūsų ūkininkams visiškai nėra aiškus. Pone Hauganai, kaip jūs traktuosite Merkosūro susitarimą, jeigu naujasis poveikio vertinimas parodys, jog rinka yra labiau iškraipama, negu kad iki šiol buvo būkštaujama kai kuriuose žemės ūkio e, prekių srityse? Na, tarp ES ir Merkosuros egzistuoja priekybos sustarimas ir, aišku, sudarant susitarimus reikia daryti nuolaidos tam, tiktų, tam tikrų produktų grupės. Ir jeigu nuolaidų nedarai, niekas nesidžiaugs, bet kai pasižiūrėjai poveikį, kai pasižiūrėjai, ko pavyko pasiekti tuos sutarimus sudarant, kokius sustarimų, matome, kad rezultatas bendras yra pozityvus tiek kalbant apie Japoniją, susitarimą su Japonija, su Meksika, su, apie CETA susitarimą, jų visų rezultatai yra pozityvūs. Merkosūro susitarimas yra vienas iš tų, kur bus atliktas, buvo atlikta ekonominė analizė ir tvarumo vertinimas. 2020 metais tai bus padaryta, kad pasižiūrėtume, kaip veikia visi susitarimai, kokį poveikį jie turi ūkininkams mūsų. Tirsime visus susitarimus, tame tarp ir Merkosūro susitarimą. Mes e, manome, kad tiek cukrus, tiek jautina, tiek etanolis, paukštiena yra tie produktai, kur poveikis jaučiamas. Tačiau reikia pasiekti tam tikrą pusiausvyrą. Ir ta pusiausvyra jau pamažu nusistovi. E, Aš manau, kad ši analizė, kurios jūs siekiate ir kurią mes galim pateikti, mes tą padarysime 2021 metais, kai galėsime vertinti tuos susitarimus po ratifikavimo, jau ir praėjus tam tikram laikui mes, manau, jau galėsime kalbėti apie rezultatus. Yra daug e, rezultatų, kurie yra pozityvūs, pavyzdžiui, pieno produktų, pieno miltelių, vyno, E, ir kiti sektoriai yra labai svarbus. Yra, aišku, ir jautrių sektorių, kur reikėjo dėl muitų dėrėtis. Ir mes turime taip pat ir saugiklinį mechanizmą pirmą kartą, kalbant apie tarifinės kvotas, pavyzdžiui. E, kai dėl prekių vežamų ES mes irgi galime uh, E, siekti, kad nebūtų įvežami tie produktai, kurie netitinka čia nustatytų standartų. Ir tie dalykai buvo įtraukti į šį dokumentą pirmą kartą. Kolega e, Buržiaus. Äh, Ačiū. Birželio mėnesį milijardą eurų pažadėjote mūsų ūkininkams. Komisija pažadėjo tuos pinigus. Iš kur tas vienas milijardas. Kodėl vienas milijardas? Ar tai tiesiog buvo toksai e, viešųjų ryšių žaidimas, ar kodėl būtent tokia suma? Na, manau, kad čia mane nustebino tai, kad jūs prieštaraujate dėl pinigų skirimo ūkininkams. Ūkininkai labiau džiaugiasi juos gavę, negu būtų negavę. Tiesiog buvo atidėta pinigų tuo atveju, jeigu atsirastų kažkokių neramumų rinkoje. E, jeigu atsirastų disbalansas, komisija priemė tuo metu atitinkamą sprendimą, kad būtų galima nuraminti aistrą sektoriuje ir buvo pradėti gyventi tam tikri sektoriniai sprendimai žemės ūkio srityje. Mes tiesiog e, ėmėmės tokių gynybų, gynybinių priemonių tam tikrų. Mes numatėme saugiklius, ėmėmės e, žingsnių užtikrinti produktų kokybei ir mes ir numatėme tokią finansinę paramą, jeigu rinkoje atsirastų kažkokių neramumų. Dėkui. Pirmininkas dėkoju, dabar pereinam prie EKR atstovų Klaus Gertburžuos. Äh, äh, Klausiu savo gimtają kalbą, ponė Hoganai. Aš jums leidus uh, olandiškai kalbėsiu. Svarbu yra dialogas, kalbant apie augimą, apie tvarę plėtrą. Jeigu pasižiūrėtume, kaip yra sudaromi tie sustarimai, Turime laikytis PPO taisyklių, bet turime ir patys apsisaugoti nuo nesažiningo dempingo. Buvome kaltinami, kad neva dempingo praktiką tai, taikome. Pavyzdžiui, Apple e, vykdo savo veiklą su Pietų Afrika. Ir, to, ir da, tame procese mes sulaukėme kaltinimų, mes nesame pakankamai greiti, kad rastume atsakymus į iškylančias problemas. Ar jūs imsitės e, savalaikių priemonių, kad būtų galima apsaugoti visus sektorius nuo dempingo? Pritariu su tokiu, na, su tokia bendra pastaba. Mums reikia reaguoti greičiau, mums reikia padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms tam, kad jos galėtų surinkti reikiamus įrodymus jeigu norime įgyvendinti saugiklius tam tikrus, saugiklinės nuostatas, kad būtų galima e, tam tikrus teiginius lengviau įrodyti. Nes mes žinome, kad, e, kad ir Flandrijoje yra nemažai tokių pavyzdžių, kai mažos įmonės tiesiog negali imtis tų brangių procedūrų, kad apgintų savo interesus jos. E, ne, tiesiog negali tų stambių įmonių patraukti teisminėn atsakomybėn. Uh, Tiesiog turime pasižiūrėti, kaip anksčiau galima būtų pradėti spręsti tuos ginčius. Dabar galimybių yra daugiau. Tiesiog įmonėms mažoms rytinėms reikia padėti daugiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir su regionais, siekiant išsiaiškinti, kokius mechanizmus galėtume pasitelkti, nedubliuodami jų, kad jie veiktų efektyviau. Mes jau kalbėjome apie trūkumus tam tikrus kai kuriuose srityse. Jūs žinote, pažiūrėjau, apie Kolumbijos situaciją e, E, antidempingo mokesčiai buvo numatyti Kolumbijos ir jie buvo pritaikyti belgiškoms bulvytėms. E, jūs, man atrodo, žinote visi tą pavyzdį. Aš buvau susitikęs e, su užsienio reikalų ministru ir išreiškiau susirūpinimą dėl tokios situacijos, bet kol kas dar patenkinamo rezultato nepasiekėm. Tiesiog turime žvelgti kitas galimybės, kaip tą problemą sureguliuoti papildomas klausimas. Dėkoju. Aš manau, kad e, įrodymai yra labai svarbus dalykas, siekiant sureaguoti tinkamai. Pietų Afrika yra pavyzdys to, kad greičiau reaguoti reikėtų. Pietų Amerika kitas pavyzdys. E, e, prekybos susitarimai turi būti tokie, kad reaguoti būtų galima kuo greičiau, kad būtų tokios nuosakos. Na taip, taip. Tai būtų puikus dalykas. E, ir reikėtų, kad dirbtų visi, skaitant valstybės priešingų atveju komisarui pačiam vienam tektų pernelyg daug darbo šios rytie. Tiesiog turime dirbti visi siekdami rezultatų. Tik norėčiau Jūs patikinti, ponė Božuo, kad Jūs kalbate, kad tiek kalbant apie belgiškas bulvytės, tiek e, tokį žinomą produktą visame pasaulyje, E, tiek sprendžiant kitus panašius klausimus. Mes komisijoje dirbame labai intensyviai. Pone Vambremt minėjo taip pat panašų dalyką. Mes esame pateikę prašymą, kad Kolumbijos sprendimas būtų peržiūrėtas ir įvertintas, mes, nes komisija nesėdi tiesiog sudėjus rankų, nieko nedarydama. Mes, e, mes kaip tik vertiname galimybę pateikti prašymą PPO spręsti šį ginčą. A, atrodo, vokiškos bulvytės irgi nukentėjo šioje, šioje situacijoje, sako pirmininkas. Na ir paskutinis koordinatorių klausimas, kuo ponas Helmut Šovis, prašau. Good evening. Dėkoju. Labas vakaras, paskirtasis komisarė, aš tai čia sėdžiu. Mes, ko gero, visą vakarą kalbame apie taisyklės, apie sąžininką prekybą, apie principus įvairius, apie sąžininkos prekybos įgyvendinimą ir panašiai. Jūs savo rašytiniuose atsakymuose minima, minite tai, kad pasisakote už PPO taisyklių taikymą ir sakote, kad reikėtų naujų taisyklių, kad būtų galima užtikrinti visiems vienodas sąlygas. Ginkčių sprendimo mechanizmas, daugia šališkumo, E, įdėgymas, jūs sakote, būtų naudingas dalykas. Ženevos principai ir naujasis žalesis sustarimas yra svarbus dalykai. E, socialinis ir ekonominis stabilumas, e, klėstėjimas visiems, tvarumas turėtų būti tie dalykai, kurie turėtų pasitarnauti visiems, o ne tik galingiausiems. Ar sutinkate su tuo, kad tas ypatingo uolumo principų laikymasis, e, kai kalbame apie aprangos sektorių e, ir to principų taikymas tiekimo grandinė jums atrodo svarbus? Atsakymas, kaip jau sakiau anksčiau. Aš galiu tik pakartoti, kad jeigu komitetų šis principas, to ypatingo alumo principas bus svarbus, tai tuomet mes mes e, dirbsime toliau. Pone van der Leyen pasakė, kokios bus mūsų darbų gairės ir mes tikrai džiaugsimės sulaukę jūsų pasiūlymo. Mes turime patirties, jūs turite patirties tokiuose srityse, kaip pavyzdžiui, tekstilės sektoriaus problemų sprendimas. Pavyzdžiui, JAF ir Gvatemalos e, panašus e, ginčio sprendimas pareikalavo septyniarių metų darbo. Ir kaip dabar reikėtų dirbti toliau. Mes teiksime siūlymus, dirbsime su komitetu kartu, kad pasiektume geriausių rezultato. E, kartais nepavyksta dirbti taip, kaip ketiname, bet šį kartą manau, kad pasieksime šio tikslo. Papildomas klausimas. Kaip, pad, kaip ketinate padaryti, kad tas principas būtų saistom, saistatis? Pavyzdžiui, mums reikia ekonomikos subjektų ir vartotojų pritarimų, nes prekyba yra susijusi su gamyba, vartojimu ir panašiai. Kaip, kaip ketinate propaguoti piliečių tarpę sąžiningos prekybos principų? Ar bus dirbama prie to, kad žmonės labiau suvoktų, kas yra sąžininga prekyba, sąžiningai pagamintas produktas? Dėkoju. Aš šią iniciatyvą džiugiai paremsiu, sako ponas paskirtasis komisaras. Nes 19 metais e, buvo numatytas prizas už sažiningumo principo propagavimą ir aš tikrai džiaugsiuosi galėdamas e, dirbti toliau, siekiant, kad tas, kad, kad tas prizas išliktų, kad mes jį turėtume. Mes rengiame viešus tam tikrus renginius ir mes bandome pasiekti žmonių sąmonę kalbėdami apie tam tikrus principus, apie vartojimo įpročius. Man atrodo, tai yra svarbu visur pasaulyje. Pirmininkas, dėkoju. Štai, baigiame e, seriją klausimų, kurios pateikė frakcijų koordinatoriai paskirtam komisarui Filui Hoganui. O dabar turime 18 kitų kalbėtojų. Ir pirmasis Klaus Jorgen Varbon. Prašau. Um, my... Mano klausimas bus susijęs su mažom ir vidutinėm įmonėm, nes tai yra Europos ekonomikos stuburas. Europos Sąjunga yra lyderė derantis dėl naujų prekybos sustarimų su daugiau partnerių negu bet koks kitas e, blokas bet ir eksportuotojai, ir importuotojai, ir ypatingai mažos ir vidutinės įmonės nepasinaudoja galimybėmis, kuriuos, kurias teikia jie, joms prekybos sustarimai. Tik trečdalis eksportuotojų pasinaudoja laisvos prekybos sustarimais. Tad mano klausimų būtų du. Kokiu žingsniu ketinate imtis, kad mažos vidutinės įmonės aktyviau naudotųsi laisvos prekybos sustarimais? Ir antra, ar ketinate siūlyti daugiau lankstumo susijusio su uh, kilmės taisyklių taikymu ir kaip jas būtų galima pritaikyti dabartiniuose prekybos sustarimuose. Dėkui. Atsakymas. Kaip aš jau sakiau, mažų ir vidutinių įmonių uh, yra didelis skaičius, 700 tūkstančių įmonių veikia kaip eksportuotojos. Tai yra trečdalis viso eksporto ir 6 milijonus darbo vietų e, sukuria mažos ir vidutinės įmonės. Taigi tų įmonių svarba yra didžiulė. Mes dabar turime skyrių tokį prekybos sustarimuose, kur kalbame apie mažas ir, viduminės, e, mažas ir vidutinės įmonės ir apie tai, kaip būtų galima jums padėti. Mes e, tuose sustarimuose turime, kaip jau sakiau, skyrių, kur kalbame apie reikmes mažų ir vidutinių įmonių. Anksčiau tie sustarimai būdavo problema mažoms ir vidutinėms įmonėms. O dabar dirbame su valstybėmis narėmis, diskutavome su Europos parlamentu ir mes suvokėme, kad, su kiek, kad e, turime dirbti su kiekviena valstybė nare, e, kad būtų naujos informavimo platformos kūriamos, kad būtų rengiami specifiniai veiksmai nukreipti e, pagalbos mažoms ir vidutinėms įmonėms linkme. Komisija E, ir prekybos politika yra svarbus dalykai, bet e, jeigu siekiant tų gerų sustarimų lieka nuo šaly mažos ir vidutinės įmonės, jeigu jos negalės pasinaudoti, tai būtų gaila, nes darbas ne, nebūtų e, tas, kurio ir rezultatas nebūtų tas, kokio tikėjomės. Be abejo, kilmės taisyklės yra svarbus dalykas. Tiesiog, kol dabartinės nuostatos yra mums ne visada palankios, darysime viską, kad tos nuostatos būtų sušvelnintos. Ir naudosime visais laisvosios priekybos turimų teikiamais svertais. Ačiū. Papildomas klausimas. Dar vienas dalykas svarbus visiems verslams ir ypač mažoms ir rutinėms įmonėms. Biurokratija. Žinau, kad savo misijos rašte jūs kaip tik sakote, kad reikia laikytis to principo vienas vidun, vienas laukan. Tad aš norėčiau paklausti, kaip ketinate tą principą įgyvendinti, kai kalbame apie prekybą. Pirmininkė van der Leyen e, savo gairėse yra paminėjusi svarbius principus. Aš kaip tik galvojau, kaip jinai prekybos rytį ketina tai įgyveninti. Mes teisės aktų šios rytie dar neturime, bet bandysime dirbti kartu ir geresnius reguliavimo dokumentus priimti ir politinės gairias aiškiau dar suformuluoti. Reikėtų, kad teisės aktuose dubliavimo būtų kuo mažiau. Tai ypatingai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir jeigu mes tai išspręsime, jums lengviau pasidarys veikti. Dėkoju. Nikola Dantį yra kitas klausėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jums leidus. Norėčiau užduoti klausimą susijusiu su PPO. Kai kurie kolegos jau minėjo šiuos dalykus. Aišku, kad ši institucija pergyvena didžiulę institucinę ir politinę krizę. Regisi, kad jau seniai ginčių sprendimo e, struktūra yra tiesiog blokuojama. Jūs esate išsikėlę svarbių tikslų. Jūs sakote, kad nuo 20-ųjų iki 22 metų turi būti rasti atsakymai į šias problemas. Aš norėčiau išgirsti šiek tiek detaliau apie tai. Savo įvadinėje kalboje jūs šiek tiek tai užsiminėte, bet gal būtų galima išgirsti daugiau detalių. Buvo kalbama apie socialinę darbo tvarkę ir, klimato, ir kovą su klimato kaita. Kokie dalykai e, turėtų figuruoti jūsų programų ir PPO, kad situacija gerėtų? Atsakymas, kaip jau anksčiau sakiau. Mes turime kartu su partneriais dirbti, kad gruodį neįvyktų kažkokio žlugimo bet e, turime dirbti kitaip. Reikėtų, kad ES darbo tokia atsirastų naujos taisyklės susijusios su vienodų sąlygų užtikrinimu visiems. Dėl, pavyzdžiui, technologinių kai kurių sprendimų, dėl subsidijų pramoniai, e, dėl skaidrumo užtikrinimo ir panašiai, dėl technologijų perdavimo. Visa tai yra tie klausimai, prie kurių labai rimtai turėtų padirbėti PPO įtraukiant ir Kiniją Antra, akivaizdu yra tai, kad PPO dabartinė struktūra tokia, kad ji negali veikti efektyviai ir tinkamai. Mes e, žinome tai, žino tos organizacijos vadovai visą tai, pritarė tam ir jie pritarė tam, kad reikia laikytis daugia šalio požiūrio ir išspręsti tą situaciją. Priešingų atveju sprendimų priimti nebebus galima. Ir galiausiai E, šalies vystimosi apibrėžimas irgi yra tas dalykas, dėl kurio dabar diskutuojama. Kai kurios šalis, kurios vadinamos besivystančiomis, tampa didžiausiomis galybėmis pasaulyje. Situacija turi keistis, apibrėžimai turi keistis. Tiesiog turime pasižiūrėti, e, kokie yra poreikiai ir kokia realybė. Mes negalime traktuoti kai e, sakydami, kad e, ta, viena ar kita valstybė yra besivystanti, jeigu jinai tampa viena iš galingiausių pasaulyje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Papildomas klausimas. Norėčiau dar vieną klausimą pridėti. Tai yra klausimas susijęs su elektroninė prekyba. Taisyklių čia mažai o šis klausimas labai rūpi Europos piliečiams. Daug prekių patenka į Europą būtent šios prekybos dėka per skaitmeninę rinką. Čia kalbame taip pat apie asm... vartotojų asmens duomenų apsaugą. PPO galbūt reikėtų irgi pareikšti mūsų ES tvirtą poziciją šiuo klausimu. Kokiu veiksmu ketinate imti, siekiant užtikrinti geresnę ES piliečių duomenų apsaugą. Tai lygiai taip pat svarbu, kaip ir bendrai klausimas dėl elektroninės prekybos. Atsakymas. Čia tikslai yra du. Be abejo, e, duomenys asmenų turi būti tinkamai saugomi, bet kita vertus elektroninė prekyba turi būti prieinama visiems. Taigi turime e, PPO dėrėdamėsi pasiekti šio dviejopo tikslo. Mes turime geriau susipažinti su visais tais klausimais ir turime pašalinti visus blokavimus e, elektroniniai prekybai. Turime pasiekti daugiau pažangos 19 metais. Tikiuosi, kad iki kitų metų birželio, birželio 12, e, galbūt su Kinija pavyks labiau susitarti. Ir su Japonija taip pat ir galbūt pavyks pasiekti susitarimo. Tai yra labai svarbus dalykas susijęs su subsidijomis pramonėmis, e, su įvairiais e, kitais aspektais informatikos ryties. Visa tai yra labai svarbu, kuriant skaitmeninę rinką ir stiprinant Europos įmonių pozicijas. Be abejo, čia irgi disciplina svarbu, vienodos taisyklės visiems labai svarbu ir labai svarbu išvengti dempingo. Pirmininkas dėkoju. Kitas kalbėtojas yra Jordi Kanės. Prašau. Gracias, presidente. Dėkuoju, ponė Prinkė, ponė Hoganai. Na, remintis jūsų pastabomis raštus, sprendžia, jie ketinate perimti priekybą per Merkosūros sutrimą, norėčiau konkrečiau pasidomėti. Na, taip. Uh, E, šio susitarimo ratifikavimas atleistų daug galimybių, atvertų daug galimybių mūsų pramoniai vartotojams, o taip pat sustiprintų ES dalyvavimą e, regione, kur mūsų konkurentai taip pat užsima labai rimtas tvirtas pozicijas. Na, aišku, šios diskusijos atveria galimybių, bet kelia, aišku, ir vairių um, būkštamių, pavyzdžiui, tarp gyvijų augintojų ir Europos Sąjungoje taip pat gila abejonių ir dėl aplinkosuginių aspektų. Um, Mm, ypač tai tas abejonės stiprina e, Amazonės miškų e, gaisrų va, valdymas. Taigi norėčiau pasidomėti, ką ketinate panaudoti tam, kad e, su Menkosūrų sutaritas trimas būtų sąžininkas, subalansuotas, e, veiksmingas ir kuris leistų numatyti tokius mechanizmus, kurie vėlgi užtikrintųsi pagal Paryžiaus sutrimą prisimtų įsipareigojimų uh, aplinkosauginių įsipareigojimų laikymasi. Dėkuoju. Kaip siūliau anksčiau, mūsų argumentai būtų labai silpni, jeigu neturėtumėm susitarimo su Merkosūru. Aš suprantu, koks jautrus yra žemės ūkio aspektas, tačiau jūsų šalies atveju jūs pritarėte Merkosūr susitarimui tarp ES ir susijusių šalių daugelį sektorių, nes mes kalbame apie privalumus viešųjų pirkimų srityje, daugelį žemės ūkio e, sričių, mes kalbame apie prekybos liberalizavimą, apie muitų sumažinimą ir taip pat pasiekėme ženklios pažangos, kai kalbame apie geografinių nuorodų apsaugą, kai kalbame apie intelektinę nuosavybę ir jos apsaugą. Kartais priešai tikrai nelabai džiaugiasi mūsų intelektinės nuosavybės apsaugos modeliu ar geografinių nuorodų apsauga, o tai reiškia kokybę. Tai mes turime turėti galvoje tą, o taip pat ir turėti galvoje, kokios yra mūsų silpnosios vietos, kai kalbame apie žemės ūkį. Ir visą tai reikia spręsti sėk sėkmingai. Garantijų mechanizmas, kuris yra numatytas, e, yra susijęs su sverto poveikiu, kai mes kalbame apie prekybos ir tvarios plėtros skyrius. Tai yra svarbu, turint galvoje Paryžiaus susitarimą ir jo pasirašymą, kad mm, nekiltų ta tokia sudėtinga situacija, kuri atsirado dėl to, kad JAV pasišalino ir Pietų Amerika norėtų irgi nesilaikyti šio susitarimo. Tad mes iš esmės galime kalbėti apie labai pozityvų rezultatą, būtent, kad buvo pasirašytas šis prekybos ir tvarios plėtros susitarimas. Tad, kalbant apie poveikio, sverto poveikį, apie rinkos prieigą, manyčiau, kad e, pasiektas yra geras rezultatas. Papildomas klausimas. Pone, na, pone komisarė, jums nereikia mūsų tikinti, aš esu įsitikinęs, kad reikia šios turimo, tačiau yra tų, kurie dar netikinti, reikia uh, argumentų, kurie išsklaidytų pagrisus būkštimus, nes pastaruoju metu uh, turime uh, E, ženklų rodančių, kad jeigu nebus pakankamos kontrolės mechanizmų, nebus laikomas įsipareigojimų. Tai yra labai svarbus dalykas, kuris verčia susirūpinti, nes kalba eina apie svarbius skyrius. Na ir pavyzdžiui, visuomenė, piliečiai tikisi, kad bus laikomas aplinkosauginių įsipareigimų. Kaip žinia, turime siekti šitrimų, mes tai įsitikinę, bet kaip įtikinti kitus ir kaip pasirūpinti, kad e, veiksmingo įsipareigojimų vykdymo saugiklių mechanizmas taip pat tinkamai veiktų. Mes uh, Merkosūro šalis, jeigu jos nuspręstų nebūti es partnerėmis, ir neprisijungti prie Paryžiaus susitarimo, tai tuomet nebus sutarties. Tai yra garantija, kurią suteikiame žmonėms, kalbant apie tvarumo darbo atvarkę, galbūt ir netobula garantija, bet tai yra alternatyva. Būtent, kad jeigu nebus pažangos, vykdant dialogą, kalbant apie sutarties ratifikavimą, e, tuomet e, parlamentai galės rinktis. Ir aišku, mes savo partneriams pasakysime Merkosūr šalyse, kaip traktuosime. Būtent mes darome rimtą spaudimą Merkosur pusiai, kad ratifikavimas vyktų pozityviai. Tai yra tas svertas. O kalbant apie žemės ūkį ir kalbant apie labai jautrius vadinamuosius TRQ produktus, mes sukūrėme precedentą, kadangi pasinaudojame juo kalbant, pavyzdžiui, apie ryžius, kalbant apie Italiją ir Kambodžą, mes vadovavomės turimais įrodymais ir mums nereikia kurti naujo precedento. Mes žinome, kaip sistema veiktų ir kaip yra renkami įrodymai. Mes kontroliuojame licencijas, mes kontroliuojame įmonės įmonės, kurios yra kredituotos, pavyzdžiui, jautienos požiūrių, kad ES nepasieks joks produktas, kuris netenkins mūsų standartų ir bus šimtų procentų atliekamos patikros ES šalyse, kalbant apie standartų laikymasi. Tad mes sieksime bendradarbiauti tam, kad gautumėm tiksliai informaciją ir kokybišką informaciją. Ačiū. Toliau Ana Mišel Asimakopolų prašom. Ačiū pirmininkė. Jūsų misijos rašte, komisarė, yra nurodyta, jog reikia siekti taisyklėmis grindžiamo daugia šališkumo. O vienas iš jūsų prioritetų e, - imtis lyderio vaidmens reformuojant PPO, ypač kai mes kalbame apie priverstinį technologijų perdavimą komercijos srityje. Kita vertus, jūs norite stiprinti ir Europos lyderystę, kalbant apie santykius su JAV ir Kinija. Tad mano klausimas būtų dviejopo pobūdžio. Pirmiausiai, kaip jūs sieksite subalansuoti tą įtampą, kalbu apie daugia šališkumą ir laisvąją prekybą ir kita vertus protekcionizmo priemonės PPO reformos kontekste. Ir antra, kaip įtrauksite mus, mūsų komitetą, į savo pastangas įgyvendinant PPO reformą, nes jūs tą paminėjote savo atsakymuose raštu, nes tai yra esą jums vienas iš prioritetų. Kaip sakiau anksčiau, PPO susiduria su savo rimčiausia krize nuo pat įkūrimo pradžios. Jūs puikiai žinote, kokios problemos, ginčių sprendimo mechanizmas yra, matome, kad nesinaudojama ir nesivadovaujama taisyklėmis, nėra skaidrumo. Europa darys viską, ką tik tai galės PPO, tam, kad PPO taptų pasaulinės prekybos epicentru, nes mums svarbu užtikrinti daugia šalį požiūrį, kitaip vadovausimės džiunglių taisyklėmis. Kita vertus, mes matome, kad yra klausimų, dėl kurių sutarėme su JAV. Tačiau nėra valios, nėra valios bendradarbiauti su ES ar su kitu partneriu siekiant būtinų reformų PPO. PPO pati supranta, kad jai reikia reformuotis. Ir taip pat ES pasisako už savo vertybės, interesus ir tai reiškia, kad mums reikia įtvirtinti savo pozicijas. Ir šiame kontekste labai svarbus gynybiniai priekybos instrumentai. Mes iki šiol vykdėme labai svarbų darbą, jums toliau ir lieka to darbo daug, mes dirbsime kartu su jumis, siekdami užtikrinti, kad turėtumėm tą reikalingą instrumentų rinkinį, kuris leistų vadovautis tam tikrais sverto. E, instrumentais, kai kalbu, pavyzdžiui, apie subsidijas Kinijoje ir apie rinkos prieigą, pavyzdžiui, ES. Tad e, mes turime apsaugoti vieną vertus ES e, verslą, kita vertus mums reikia lygių veiklos galimybių ir kita vertus mums svarbu, kad kitos rinkos atsivertų ir kad jos įgyvendintų, tos kitos šalis įgyvendintų tas taisyklės, e, kurioms yra įsipareigojusios prisijungdamos prie PPO. Norėčiau pristatyti mūsų poziciją, kalbant apie daugiašalį investicinį teismą. Nežinote, kad vyksta atitinkamos diskusijos su, su jungtiniu tautų tarptautinės priekybos komisija. Aš norėčiau, kad jūs pažintumėte su savo planu dėl šio teismo įkūrimo. Trumpai. Tai yra labai nauja iniciatyva, kaip jums žinoma, bet mes pasisakome už daugiašalių teismų įkūrimą vyksta būtinas darbas šioje srityje, tačiau te matome tik tai to darbo užuomasgas. E, mums reikia tokių teismų tam, kad galima būtų įgyvendinti veiksmingą prekybos politiką. Ačiū. Toliau Inma Rodrygės Piniero. Dėkuoju, ponė komisarė. Daug kalbėta apie tai, kad būtina stiprinti e, taisyklėmis grinčiamą daugias šalę priekybos sistemą, PPO sistemą, taip pat kalbėti apie tai, kad reikia traukti JAV, tačiau kalbėkime ir apie Kiniją. Taigi turime šią prasme nepamirsti, kad e, Kinija e, e, kuria tokią sistemą, kuri skatina e, nesažininką konkurenciją. Taigi norite pasiekti, kad Kinija prisidėtų prie būtinų PPO reformų. Na, o kaip kitą vertus galėtume už, sustiprinti prekybos apsaugos priemonės ir saugiklių sistemą ir gal galėtumėte pakomentuoti ar atsižvelgite į tos kaštus, su kuriamis susiduria MVI ir mūsų ūkininkai tam, kad galėtų mm, tiek ekonominių, tiek ir biurokratinių požiūrių pakelti įrodymų naštą. Dar grįžtant prie žemės ūkio, ką ketinate nuveikti tam, kad apsaugotumėte jautriausius žemės ūkio sektorius? Na, iš bendravimo su tam tikrais asmenimis sprendžiu, kad yra nemažai šalių, kurios nori prisidėti prie to, kad būtų išlaikyti PPO procesai. Pavyzdžiui, dirbame iš vien su Kanada tam, kad būtų e, sukurta bent jau laikinai e, ginčių sprendimo sistema. Tikėkime, kad kitos šalis prisijungs, nes tam, kad e, prasmingas rezultatas būtų pasiektas reikalingi geografiniai blokai, daugiau šalių, taip pat anksčiau turėjau galimybę bendrauti ir su JAV, pasiaiškinti, ko, iš tikrųjų, ko jos iš tikrųjų e, ketina ir mums nenurodyta, ko jie tikisi, nors jau keletą mėnesių teikėme pasiūlymus ją pusiai. Na, žinau, kad ir JAV prasideda politinis sezonas, kurio pasakmes nulems ir JAV pozicijų. O dėl PPO ir Kinijos indėlio, tai kol kas JAV to indėlio šiuo metu neįneša. Na, o prekybos apsaugos sistemos kaštai, tai aš kaip supratau, iš čia turite konkrečioje galvoje e, teisės aktus, kurie turės dramatiškų pasiekmių MVI, tai viskas priklausys nuo to, um, kokios viršutinės ribos bus teisėkuros institucijų nustatytos tame konkrečiame teisės akte ir nuo to priklausys ir poveikis MVI. Būtent todėl labai greitai prasidės dialogai tarp teisėkuros institucijų ir tikėkime, kad bus nustatytas tinkamas slinksnis, tinkama riba. Tai nulems ir ant MVI pečių gulančius kaštus, sąnaudas ir, aišku, ribos, tos viršinės ribos yra svarbus dalykas. Tolimesnis klausimas. Tiek jūsų atsakymuose raštu, kai kalbėjote apie prekybos strategiją, tiek ir šiandien pasisakydamas nekomentavote ekonominių ir prekybos ir bendradarbiavimo santykių tarp ES ir Latino Amerikos. Ar tai nėra jūsų prioritetas ir ar tai neatsižvelgta? Man tai krenta akis. Be to, neramne štai kas. Jūs E, minėjote, kad ir į prekybos sutarimus ketinate įtraukti lyčių aspektą, tačiau tas jūsų įsipareigomas atrodo nepakankamai um, ambicingas. Šiandieną uh, komis, komisarė Malstromp uh, e, prisėmė įsipareigojimus įtraukti į prekybos sutarimus lyčių aspektą, tam, kad čia duotų naudos ir moteriams, tai kaip yra su jūsų įsipareigojimu. Na, bet to. Uh, trūksta uh, vientisumo uh, kovoje su, su su, suklastotais produktais. Na ir iš tikrųjų atvežami suklastoti produktai iš Kinijos, ypač žemės ūkio produktai, kurie netinka fitosanitarinį reikalavimą. Ar ketinate bendrauti su daus rinkos ir um, kitais kompetingais komisarais tam, kad būtų užtikrinta atitinkama muitų, muitinių kontrolė? Uh, nei vienas produktas pagal EPS e, sistemą neatvyksta nekontroliuojamas Europos Sąjunga, išskyrus JAV SP sistemą. Ir valstybės narės yra atsakingos už kontrolę ir patikras. Ir tarkim, kai tik tais buvo prieš keletą metų gabinami suklastoti produktai iš Brazilijos, iš karto suveikė kontrolės sistema. Taigi turime sistemą, kuri leidžia nustatyti klastotės ir valstybės narės turi teikti atitinkamas e, ataskaitas dėl SPS turime labai griežtų reikalavimų ir faktiškai per bet kokį prekybos susitarimą negalima dėl tų standartų e, dėrėtis. Visi turi prisitaikyti prie ES standartų, o ne atvirkščiai, o dėl komisarės Malšromis ir bojimo dėl um, lyčių aspektų įtraukimą, tai kaip tik spėdos konferencija šiandieną paminėjo ir nebijoju, kad jinai turi darbo tvarkę, kaip užtikrinti lyčių lygybę ir aš mielai nešiu savo indėlį. Nariai Šarijos parlamente nurodyti, kad aš labai atvirai žiūriu į lyčių lygybės aspektų integravimą į rinkimus ir, ir aplinkosauginius teisės aktus. Ir tiesą sakant, aš eidamas atitinkamas pareigas Airijoje įtraukiau lyčių lygybės aspektą ir e, pasiekėme puikių rezultatų. Na ir jeigu mes galėtume pasitelkti prekybos politiką tam, kad būtų pasiekta, pasiekta lyčių lygybės, kaip tikslo, mielai tuo pasiduosiu. Toliau mm, Ana Kavacinim. Labadiena. diena paskirtasis komisarė, ponė komisarai, jūsų portfelis apima ir ES investicijas, ir jų apsaugos politiką, ir von der Leyen rašte nebuvo paminėti specifiniai tikslai, dėja gaila. Juolab, kad pastaruoju metu mm, Tarp ES piliečių kilo susirūpinimas dėl uh, užsienio investuotojų teisų apsaugos. Be to, mm, Jūs skyrius kalbatės daugia šalių ginčių sprendimų teismų e, e, žaliosios energetikos kartyje. Mm, be to siekiama atsisakyti iškastinio kūro ir nustatymas atitinkamas horizontas, todėl noriu pasidomėti, ar pritarėte tam, kad investicijų apsaugos taisyklės labai smarkiai takoja mūsų politinių tikslų gyvenimai, skaitant kovos su klimato kaita tikslus. Ir jeigu taip, ar uh, mm, užtikrinsite, kad svarbiau yra klimato apsaugos tikslai nei investuotojų teisės, ypač kai galvojame apie tarptautinę energetikos kartiją bei investicinių ginčių sprendimą teismą. Taip pat noriu pasitikti pasidomėti, ar ketinate numatyti atitinkamus investuotojų įsipareigomus susijusius su aplinkosauginiais aspektais ir vartotojų apsauga. So into... Taigi, manau, kad jūs uh, suprantate, kad aš ne, negalėsiu labai greitai atsakyti visus techninius klausimus ar jų labiau jų spręsti iš karto. Bet investuotojų teismo sistema yra teisingas dalykas, būtina saugoti Europos įmonių turtą, kurios teigiasi užsienyje. Taip pat būtina, kad veiktų atitinkamos taisyklės primačioje valstybėje. Tokios apsaugos priemonės yra numatytos ES valstybių narių teisinėse sistemose. Man atrodo, klausimas būtų daugiau dėl kitų jurisdikcijų. Jūs labiau apie tai klausite. Ar yra numatyti kažkokie saugikliai toms įmonėms, įmonėms, kurios teigėsi kitur, ne Europos Sąjungoje. Šiandien negaliu pasakyti, kad esu ekspertas teisininkas, kuris gali atsakyti visus klausimus štai dabar, bet mane tikrai domins darbas tolesnis šiuo klausimu kartu su jumis, kad galėtume išsiaiškinti, kas yra suinteresuotos pusės, kad galėtume išsiaiškinti, kaip tie teismai turėtų veikti, kad būtų geriausiai apginti interesai. Papildomas klausimas. Turiu e, klausimų, kuris yra susijęs su kolegos užduotų klausimų ir susijęs su anksčiau užduotų klausimų. Tvaraus vystimus įskyrius. E, e, e, tvaraus vystimusi tikslai, jūs labiausiai sakote, kad reikia sustelkti prie įgyvendinimo dalykų. Svarbu, bet kadangi tvarus vystimusi tikslai yra saliginai naujas dalykas ir savo misijos laiškė apie tai kalbate, kokių naujų siūlymų turite, kad geriau būtų įgyvendinami tvaraus vystimusių tikslai įgyvendinant laisvos prekybos susitarimus. Na, mes turime tarptautinius įsipareigojimus prisėmę Paryžiaus susitarimo atžvilgiu. Lygiai taip pat turime tvaraus vystimosi tikslus. PPO reformuojant, mano tikslas bus integruoti uh, E, į tos organizacijos taisyklės tvaraus vystimus tikslus. Man atrodo, tai labai svarbu. Taip pat 18-19 e, metais jūs esate prieėmę gal 15 tikslų. Man tai bus darbo tvarkė, darbo tvarkė dirbant toliau. Mes esame numatę saistančių nuostatų daug. E, laisvos prekybos susitarimuose. Man atrodo, kad PPO pertvarka ir ši darbo atvarkė, kurią patvirtino Europos parlamentas, yra labai svarbi. Mes galėsime tuos tikslus tinkamai gyveninti per artimiausius penkis metus. Pirmininkas dėkoju. Marko Kampomenosi dabar klausia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu atvykus į mūsų posėdį, ponė komisarė. Airbus Boeing byla PPO. Toks būtų mano klausimas. Tai yra iš tikrųjų labai delikati situacija. Italija nėra Airbus projekto dalis. Tačiau tai bus ta šalis, kuris sunkiai nukentės dėl muitų mokesčių, kuriuos jums taikyti Amerika po sprendimų prieimimo. Taip pat nukentės ir maisto gamybos sektorius, nors mūsų ta bent visa ta situacija neliečia. Ir kai tik bus įmanoma, aš tikiuosi, kad jūs, ponė komisarė, darysite viską, kad būtų galima rasti geresnę pusiausvyrą tarp sprendimo taikymo ir tos būtinybės, kurią padiktuo situacija. Jūs esate tas komisaras, kuris iki šiol atsakingas buvo už žemės ūkius rytį, bet Australija, Naujoji Zelandija, Junktinės valstijos, e, Azijos valstybės, su jomis pasirašyti sustarimai, tos šalis e, žemės ūkio sryčiai mūsų kelia tam tikrą susirūpinimą. Ar būtų galima kažkaip padirbėti labiau, kokius turite tikslus šios rytyje? Dėkoju. Dabar pirmiausia dėl darybų su JAV. Jos tęsis, aš tikiuosi, kad e, bus galima e, susitarti su jungtimis valstybėmis, nes JAF atrodo apskundė PPO sprendimą. Ir man atrodo, ateityje dar bus galima e, ieškoti sprendimų, bet turime pasižiūrėti, kokius muitų tarifus pritaikys JAV. Ar tai bus 5 milijardai, ar 25 milijardai, ar 10 milijardų. Kai pamatysime, kokie, bus numatyti, kokie, kokie mūtų mokesčiai bus numatyti, tai tuomet taip mes turėsime gintis, mes e, užmėgsime kontaktus su suinteresuotais subjektais ir darysime tą iš karto. Bet turime nepamiršti ir to, kad e, turime imtis tam tikrų veiksmų ir Boeingo kontekste. Aš manau, kad labiau reikia dėrėti su JAV, o ne pradėti uh, E, prekybos karą, nes nukentės abiejų pusių aviacijos sektorius ir tiek, ir kiti sektoriai dar kartu. Papildomas klausimas. E, girdite pavardės e, visą eilę komisarų, Europos Sąjungos komisarų nuo 2004 metų iki dabar. Tai buvo atstovai tų šalių, kurių prekybos interesai skirtingi. Ir kartais tie interesai buvo m, mm, tokie, kurie netitikdavo e, pietų Europos tikslų. Man atrodo, laikas laikytis kitokio požiūrio. Laikas imtis žingsnių ginant e, kilmės taisyklių taikymą. Tikiuosi, kad jūs esate tas komisaras, kuris tai ir darys. Tačiau ar suvokiate, kokį susirūpinimą jaučia tie, kurie kažkelintą kartą mato žmonės, kurie labai toli nuo tų interesų atstovaus visai Europos Sąjungai dėrybose e, dėl sektoriaus, kuris yra tikrai labai subtilus, labai delikatus. Na, aš dar pirmiausia ne komisaras, sako ponas Hogan. Dar kol kas per anksti sakyti, kad aš tai atsakingas, bet aš dirbsiu e, su komisaru, kuris gina ES taisyklės. Mes tikrai ten numatysime kažkokių muito mokesčių. E, bet atrodo, JAV ketina tai daryti ir atrodo, kad Italijos vyriausybė irgi ketina atsilikti kažkuo, atsilyginti kažkuo panašiu. Aš manau, kad gali ir Italijos vyriausybė paraginti, e, kad galima paraginti Italijos vyriausybę ieškoti sutarimo su JAV. Na, aš suprantu, kad bus tokių šalių, kai įskaitant ir tą šalį, kurią aš geriausiai žinau, e, kur situacija panaši kaip pas jūs Italijoje, bet turime pirmiausia ginti ES interesus. Turime ieškoti, kaip geriausia apginti visų mūsų prekybos interesus, e, nes e, viską sugadinti dabar būtų lengviausia. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas yra Jan Zagradil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tai čia už jūsų, ponė paskirtasis komisarė. Dar kartą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Aziją. Jūs labai pragmatiškai apibrėžėte mūsų santykius su Kinija. Jie tikrai netobuli, tikrai nėra gerai subalansuoti, tai yra didžiulė rinka, kita vertus, su daug galimybių. Mes turime ginčių sprendimo mechanizmą, mes esame numatę priežiūros tam tikrą procedūrą. Ar galėtumėt šiek tiek detaliau papasakoti apie tai, kaip ketinate e, renkti mūsų ES prekybos strategiją Kinijos atžvilgių, mūsų autonominę strategiją. Mm, kad nebūtų ta pozicija, ar tai bus tokia pozicija, kuri bus nukopijuota nuo JAV, ar bus kažkas naujo. Atsakymas. Kaip žinia, vyksta dėrybos su Kinė dėl investicijų susitarimo tai yra proga iškelti ir politinius tam tikrus klausimus ir juos aptarti. E, ir galima kalbėti apie konkrečius žingsnius, pavyzdžiui, e, kalbame apie e, tai, kai įmonės yra spaudžiamos perduoti technologijas ir panašiai. Mes galime kelti jau tuos klausimus. Kaip aš ir sakiau savo misijos rašte, iki 20 metų tos darybos turi pasibaigti. Jeigu pasižiūrėtumėte mano užpiltą dokumentą, pamatytumėte, kad e, šis tikslas yra labai aiškus, nu, nelengvai pasiekiamas. Bet mes pradėsime nuo lapkričio 5 dieną Šangai vykstančio PPO susitikimo. Aš ten dalyvausiu, susitiksime su visa eilė aukščiausio lygių pareigūnų, įskaitant prezidentą Jinping, ir mes kalbėsime apie daugybę sričių, įskaitant ir PPO reformą, įskaitant ir apie tarptautinių investicijų sustarimą, dėl kurio turėtų būti susidaryta iki 20 metų pabaigos. Dėkoju. Papildomas klausimas. Kinė taip pat yra į pietričių, įsitraukusi į visą eilę pietričių Azijos valstybių investicijas. Ar tai ne, ar, ar galima būtų kažkokią geopolitinę e, atsvarą geriau užtikrinti, atremant Kinijos dominavimą? Ar manote, kad turėtume ir toliau laikytis tokio požiūrio, kai atskirai diskutuojama su pietričių Azijos valstybėmis, ar turėtume elgtis panašiai kaip Merkosur atveju? Turėtum, ar turėtume, pavyzdžiui, kažką, pasirašyti kažką panašaus kaip ASEAN ir ES turimus? Atsakymas. Komisarė Malmstrom labiau laikys tokio požiūrio, kad su regionais susitarimai pasirašomi, kaip su ASEAN regionu, pavyzdžiui. E, tačiau visų regionų e, specifika yra skirtinga. Pavyzdžiui, e, Filipinų situacija dabar skirtinga negu 2015 metais. Tailandas ir Malazija taip pat patiria sunkumų derantis pagal tos įgaliojimus, kuriuos mums suteikėte. Derantis dėl tokių pavyzdžiui, skyrių kaip tvarus vystimas į prekybą. Bet yra ir gerų sustarimų, pavyzdžiui, su Vietnamu. Jūs tai žinote, nes jūsų komitetas dalyvauja ratifikavimo procese. Tai yra puikus sustarimas ES, tikimės, kad e, daug kas bus išsiaiškintas to susirimo dėka ir dar reikia tų išaiškinimų, bet manau, kad e, nuvyksime spalio e, gale į Vietnamą ir daug ką pamatysime. Singapūras. Sustarimas įsigalios iki metų pabaigos. Ten dar sprendžiami kai kurie dalykai, kurie, kur didžioji dalis buvo įsispręsta dėl geografinės kilmės nuorodų. Nuo 2009 metų procesas prasidėjo. Tunezija irgi turi daug galimybių, tačiau mes esame pateikę labai ambicingus siūlymus aplinkosaugos požiūrį, dar turime padirbėti prie šio sustarimo. Aš manau, kad daugiau pažangos yra pasiekiama dirbant su atskirom šalim, o ne su regionais. Tai padeda greičiau pasiekti pažangos. Ačiū. David McAllister, mano mielas bičiulis, yra kitas klausiantis asmo. Dėkuoju paskirtasis komisarė. Pone von der Leyen ragino sustiprinti ES gebėjimus apsisaugoti nuo nesažiningos priekybos praktikos, taigi reikalinga nauja investicijų patikrinimo sistema. Na, ir atrodo, kad pagal šią sistemą bus koordinuojama nacionalinių 12 e, valstybių narių investicijų patikrinimo sistemos. Tai yra tose šalise, kurios jau turi tokį investitimą. Taigi, ar tikrai ketinate kurti investicijų patikrinimo sistemą? Taip, galiu atsakyti, kad taip. Na ir iš tikrųjų norėtųsi, kad visose ES valstybės narėse bus taikomas toks koordinavimo principas. Taip yra būkštami valstybės narėse dėl uh, konkrečiai šio mechanizmo ir uh, modelis 17 plus 1. Taigi turime dirbti tam, kad pasiektume ES e, poziciją dėl šio klausimo. Na, o konkrečiai kalbant apie šį tikrinimo mechanizmą, tai aš manau, jis yra svarbus, siekiant apsaugoti kritinę infrastruktūrą ir technologijas. Nepalikime visko likimo valiai. Jeigu mes norime būti atvira ekonomika ir esame atviriausia rinkos ekonomika pasaulyje, tai turime Um, galėti pasitikėti mūsų prekybos partneriai. Kinija daug pažadėjo, pažadėjo bet nieko nedauda, neduoda, nieko nedaro. Todėl turime priemonių turėti, kurios leistų užtikrinti pažangą, nes yra ir kitokių priemonių. Pavyzdžiui, tarptautinių viešųjų pirkimų priemonė, kuri, kaip, yra, kaip žinia, jums gražinama ir dėl kurios dabar diskutuojama. Tolimesnis klausimas. Dėkoju, gerbiamas paskirtasis e, komisarą. Na, yra didelė, didelis bas, disbalansas tarptautinių viešųjų pirkimų srityje. Taigi ES yra labai atvira šios srityje, tačiau ES įmonės susiduria su didelėmis klitimis kitose um, e, šalise. Taigi ir e, atitinkamas komisijos pasiūlymas dėl tokių kličių šalimo, kaip ketinate žengti prieki. Džiugu informuoti, kad kartu su ponu Altmariu, Vokietijos ekonomikos ministru, jau pradėjome apie tai kalbėti. Na ir jeigu iš tikrųjų būtų daugiau kliučių, tai toliau per ateinančią savaitę ir su Prancūzija ir kitomis šalimis bandysime seaiškinti, kas blokuoja tokį sutarimą, kaip padaryti pažangos. Aš manau, kad ir taryboje vis didėja supratimas, ypač ekonomikos ministrų taryboje yra sutarime, kad e, prekybos apsaugos priemonės yra labai svarbios, bando susitarėti dėl tų dalykų, dėl kurių norime susidarėti, dėl kurių kyla sunkumų. Taigi mes turime veikti iš jėgos pozicijos ir aš manau, kad tai mums suteiktų daugiau svertų. Dėkoju. Ir toliau kitas kalbėtojas, ponia Marie Vier Vedren. Monsieur le commissaire désigné. Pone paskirtasis komisarė, jūs sakėte, kad abipusiškumu turi būti grindžiama prekybos politika bei panašiomis konkurencijos taisyklėmis, kad europiečių interesai būtų apginti. Jūs sakėte, kad bent pusė rinkų pasaulyje dėl protekcionistų priemonių yra uždaros konkurencijai. Kaip ketinate konkrečiai prisidėti prie to, kad būtų viešųjų konkursų ta taisyklė panaikinta, nes e, svarbu, kad kažkas būtų daroma, kad būtų galima apginti daugia šališkumą, tai yra esminis dalykas Europos Sąjungai. Dėl e, prekybos politikos taisyklių laikymus ir jų gyvendinimu. Pirmiausia, dėl tvaraus vystimosi. Mes kalbėjome apie mes kalbėjome apie uh, tai, apie asmenį, kuris būtų atsakingas už laisvos prekybos turimų gyvenimas. Ar jau yra numatyti tuos menų įgaliojimai, ar tuos mens įgaliojimai, kokie bus e, tuos mens e, santykiai su jumis ir su mūsų institucija. Ačiū. Well, course, to, uh... Na taip, be abejo. Jeigu mes norime tokio daugiašalio taisyklėmis grindžiamo principo, tai uh, E, labai svarbu, kad būtų kažkokių priemonių, kurios užtikrintų e, visų dalyvaujančių šalių drausmę. Tam reikalingas atitinkamas mechanizmas. Ponai Dantį anksčiau išdėšiau minčių dėl to, kaip mano manimu viskas turėtų atrodyti praktikoje. Tačiau, kadangi šiame, dar, šiuo metu dar trūksta JAV paramos, mums reikia taikyti planą B, kaip tik ties tuo ir dirbame, pateiksime pasiūlymų, kaip ES prisimsime lyderio vaidmenį, po 20 metų šiame komitete jau galėsime diskutuoti apie tai, kaip užtikrinti, kad turėtume uh, taisyklėmis grindžiamą ginčių sprendimo mechanizmą, tikėkime, nuo 20 metų pabaigos. Taip pat kalbėjau apie uh, prekybos apsaugos priemonės ir uh, Mm, viešųjų pirkimų tarptautinę rinką. Taigi norėtųsi, kad iš tikrųjų ir taryba pritartų, neštų savo didelį tam, kad turėtume mm, svertą tų šalių atžvilgių, kurios nesilaiko taisyklių, pavyzdžiui, taikydamas subsidijas arba blokuodamas užsienio investicijas ir toliau. Na, e, vyriausiojo prekybos e, e, pareigūno uh, postas būtų labai svarbi iniciatyva, labai jam pritariu. Na ir tai būtų e, prekybos e, skiriaus generalinio direktoriaus pavaduotojo lygio pareigos. Na ir tikrai reikia suteikti jam priemonių, kad jo pareigos būtų atliekamos veiksmingai. Na ir iš tikrųjų prekybos skyrius m, mm, turėtų būti struktūrizuotas taip, kad š, įmanoma būtų prasmingai eiti šias pareigas, o tam konkrečiam asmeniui galima būtų dirbti prasmingai. Tai nebus atskira agentūra, ji bus atskaitinga, šias pareigas einantis asmuo ar skiris bus atskaitingas visoms ES institucijoms. Gamintojai ir vartotojai ES norėtų, kad prekybos dėrybų metu ir mūsų prekybos sustarimuose e, aplinkosaugos, e, sanitariniai, socialiniai reikalavimai būtų tinkamai atspindėti. Norėčiau išgirsti jūsų komentarus, kas konkretaus yra siūloma, siekiant užtikrinti, kad importuoti produktai, kurie pateikta į ES rinką, atitinka mūsų keliamus standartus. Ačiū. Na, ma, geriausias pavyzdys, kurį galiu pateikti, tai yra tie uh, produktai, kurie pastaruoju metu buvo klastojami. Pavyzdžiui, biologiškų žemės ūkio produktų skiryje mes aptikome klastočių ir patvirtinome uh, atitinkamus teisės aktus ekologiško ūkininkavimo srityje, žemės ūkio komiteto pranešės su manim tampriai bendradarbiavimo ir pavyko sustarti dėl standartizuotų taisyklių e, ekologiškam ūkininkavimui ir jo produktams ES ir eksportuojamams produktams į iš kitų šalių į ES. Antra, mūsų skyriuje dėl SPS numato labai griežtas taisyklės, na ir tikimės, kad visos pas mus importuojančios šalis pakelės savo standartus tam, kad jie atitiktų ES standartus. Na ir pavyzdžiui, e, tai svarbu galvoti apie būsimas darybas su Junktinė karalystė. Jeigu nebus atitinkamų aukštų žemės ūkio ir pramonės produktų standartų, tai uh, kitos šalis galės importuoti uh, savo produktus į Jungtinę karalystę ir per ją tie produktai pateks į ES. Na ir tikrai tai neramina ir mūsų gamintojus ir turime nuo to apsisaugoti. Um, Ačiū. Toliau Ticiana Begin, prašom. Dėkoju pirmininkė, dėkoju paskirtajam komisarui. Norėčiau kalbėti apie tvarumo poveikio vertinimo. Nepaprastai svarbu įvertinti poveikį socialiniams aspektams, aplinkai, bet taip pat ir tvarumui. Tad aš norėjau pasiklausti, ar prisimsite įsipareigojimus vykdyti tvarumo poveikio vertinimą prieš pradedant dėrybas dėl laisvos prekybos susitarimų mes atliekame poveikio vertinimus prieš pradedant dėrybas dabar dėl prekybos susitarimų. Tai yra parengiamoji stadija, kalbant apie tvarumą ir rinkos galimybės. Jau dabar matote šiais metais paskelbtų susitarimų. Tvarumo poveikio vertinimas bus paskelbtas prieš ratifikavimą ateinančiais metais. Kalbant apie Mercosur, kad liksime ana, an, ekonominę analizę ir tuomet atliksime eksantę vertinimą dėl prekybos susitarimų poveikio kiekvienam sektoriui. Ir prieš trejus ar ketverius metus mes patvirtinome tokią praktiką, kuri jau dabar yra įgyvendinama. Ir kai tik tai turėsime tuos vertinimus, su mielu noru juos viešinsime. Papildomas klausimas. Ačiū už atsakymą. Bet aš nebūtinai kalbu apie poveikio vertinimą jau įvykus dėryboms, aš kalbu apie poveikio vertinimą prieš dėrybas. Uh, pavyzdžiui, derantis su šalimis, kurios šiuo metu, kaip įtariama, naudojasi vaikų darbo ir panašiais dalykais. Ir šį klausimą norėjau susijęti dar ir su kitu aspektu. su apsauginė nuostata, kurią visai neseniai pasinaudojo komisija Kambodžos atveju. Kambodža paprieštaravo, esą nebuvo deklaruotas sąjunginis interesas. Tai aš norėjau paklausti, kaip jūs e, sąjungos interesą interpretuojate. Galbūt reikėtų šią savoką apibrėžti, galbūt ir tais atvejais, kai grėsmė kyla tik tai vienai vieninteliai valstybei nariai. Aš nesu teisininkas. Sąjungos interesų apibrėžties jums negaliu pateikti, bet aš žinau, kokia yra praktinė. E, realybė įgyvendinant apsauginę nuostatą prieš keletą metų, kalbant apie Kambodžą kuri įsitraukusi į e, ryžių gamybą ir į ryžių eksportą į ES. Mes nustatėme per tam tikrą laiką e, įrodymus iš tokių šalių kaip Italijos ir Ispanijos, ypač iš Italijos, kad buvo per trumpą laiką padarytų pažeidimų atliekant ryžių importą. Ir per tą tam tikrą laiką mes gavome, surinkome įrodymus ir pasinaudojome e, apsaugos mechanizmu, siekdami apsaugoti italų ir ispanų gamintojus, kad apsaugotumėm jų verslo interesus pagal sutartas gairės. Ir tai sukūrė precedentą, kuriuo galėsime pasinaudoti, naudodamiesi apsauginę nuostatą kitų produktų atžvilgių. Mes kalbame apie tuos e, produktus, kuriuo atveju buvo numatytas prekybos e, liberalizavimas, tad mes galėsime padidinti muitus, mes galėsime tą daryti, mes vertinsime e, importą iš vairių pasaulio šalių pagal laisvos prekybos susitarimus, taip kaip kad darėme Kambodžos atveju, siekdami apsaugoti Italiją ir Ispaniją. Tai buvo geras precedentas. Ačiū. Joachim Šūster užduos klausimą. Pone Hoganai, Ursula von der Leyen e, jums pavedė numatyti ir dirbti su vadinamuoju CO2 pasienio mokesčiu, kuris leis e, užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas tarp ES konkurentų ir tarp ES verslo ir e, verslo už es ribų. Tad labai svarbu pasirinkti tokio instrumento teisinį pagrindą. Tai galėtų būti priekybos politikos instrumentas, tai galėtų būti instrumentas, dėl kurio reikės vienbalsiškumo taryboje, arba galėtų būti instrumentas, kuriam e, numatoma yra tik tai kvalifikuota balsų dauguma taryboje. Tad labai svarbu yra, kaip bus paskaituotas tas mokestis, koks ryšys bus su ES priekyba taršos leidimais ir taip pat kyla klausimas dėl to, ar yra ryšys tarp tokio pasienio mokesčio dydžio ir padarytos žalos aplinkai. Dėl to norėčiau paklausti, Atsižvelgiant į šiuos aspektus, o taip pat ir kitus, ar jūsų planai CO2 pasienio mokesčiai, ar dabar galėtumėte juos mums pristatyti? Labai sudėtingas klausimas ir labai džiaugiuosi, kad komisaras Džentilonis bus pagrindinis komisaras šioje srityje, nes jisai e, bus atsakingas už deramo uolumo principo įgyvendinimą, kalbant apie poveikio vertinimą. Tai yra sudėtingas klausimas, kaip kad jūs jį išdėstėte. Vienas iš tikslų yra užkirsti kelią CO2 nutekėjimui, o taip pat ir sudaryti sąlygas vienodai konkurencijai verslui. Derinant šį mokestį su atitinkamu prekybos e, taršos leidimais mechanizmu, aišku, turėsime su šiuo požiūriu turėsime dirbti kartu ir su komisaru, vicepirmininku ir vykdomuoju vicepirmininku e, Timmermansu, o taip pat ir su komisaru atsakingu už klimato kaitą. Kalbant apie prekybos politiką, kaip e, viskas galiausiai atrodys, e, pirmiausiai priklausys nuo bendro darbo su Timarmansu ir kitais. Kol kas e, tiksliai to negaliu pasakyti, bet mes turėsime pirmiausiai išnagrinėti visas įmanomas alternatyvas. Nenorėtumėm, kad susidarytų tokia padėtis, kad mes darysime viską, ko tik tai reikia, o mūsų konkurentai pasaulyje nieko nesijimtų. Tad e, kaip pasiekti tokių santykių, kad rezultatas būtų tenkinantis ir tuo pat metu, kaip padaryti taip, kad nebūtų tokios padėties, kad kiti pagal klimato darbo atverkė iš viso net ne piršto nepajudins. Tad apie tai dar reikės gerokai pamastyti. Ačiū. Papildomas klausimas. Nelabai patiko man jūsų atsakymas, nes nelabai aišku, kaip toksai mokestis atitiktų PPO taisyklės. Ir dar vienas dalykas. E, dėl tvarumo ir tvarumo skyriaus nuostatų vykdymo užtikrinimo. Jūs paminėjote Pietų Koreją kaip pavyzdį. Tai yra šalis, kurios atžvilgių yra numatytas toksai pažangus tvarumo skyrius, tačiau jau septynerius metus ignoruojamas, nes nieko nevyksta. Tad konkretus klausimas būtų toksai, kaip, būdamas atsakingas komisaras šiuo atveju, kaip užtikrinsite vykdymą? Pavyzdžiui, kalbant apie tai, kad būtų gerbiamas profsąjungų teisės, pietų karėje akivaizdu, jos nėra gerbiamas. Kaip tik Dėl tos priežasties susitarime su Pietų Koreja yra ginčių sprendimo mechanizmas, į kurį ir esame įsitraukę pirmą kartą pagal laisvos prekybos susitarimą. 2009 metų sutartyje ši nuostata yra ir mes galiausiai ją pasinaudojome po ES e pastangų e, prašyti Pietų Korejos e, tenkinti įsipareigojimus, bet pastaroji to nepadarė, tas mes, mes naudojame tą nuostatą. Jūs paprašėte prašėte e, nurodyti konkretų rezultatą apie tai, apie ką aš nežinau, kaip tai atrodys ateityje. Aš su mielu noru su jumis apie tai išsameu pasikalbėsiu, kai turėsiu daugiau informacijos iš pagrindinio komisaro, vicepirmininko Timmermanso. Aš pasisakau be jokios abejonės už nuostatą, kuri yra paminėta mano misijos rašte ir vaidinsiu man tenkantį vaidmenį, bet dėje negaliu pateikti jums daugiau e, smulkmenų. Jūs negalite iš manęs tikėtis detalių apie tai, apie procesą, kuris dar net nėra prasidėjęs, nes mes puikiai suprantame, koks kompleksiškas visas, visas šis klausimas. Ačiū. Toliau klausimą užduos Danuta Marija Hübner. Komisarė, teirausiuosi apie Brexitą. Žinau, kad nelabai malonu Jums apie tai kalbėti, nes visa tai tai yra spėlionės, bet galbūt galima būtų pasakyti štai ką. Jeigu nebūtų susitarimo, tai tuomet, ko gero, prasidėtų dėrybos dėl ateities santykių ir laisvos prekybos susitarimas, ko gero, būtų tų būsimų susitarimų širdis. Tačiame kontekste aš e, žinau, kad mūsų bičiuliai Britai galbūt žino, kokios norėtų laisvos prekybos susitarimo. Žinau, kad ponia e, Mei ambicingo tikslo siekia, siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, bet dabartinė vyriausybė labiau tarsi. Mm, nerodo tokių įsipareigojimų siekti vienodų veiklos sąlygų. Tad e, kalbant apie šios rinkos artumą, Man atrodo, kad bet koks laisvos prekybos susitarimas turėtų reikšti standartų garantijas. E, tad norėčiau paklausti, koks jūsų vertinimas tos vienodos veiklos priemonės. Tai mums yra raudonosios gairės, raudonoji linija. Ypač turint galvoje pagundą kylančią Britams siekti labiau ne konvergencijos, o priešingo tikslo. Kol kas neaišku, kokia kryptimi eina Junktinė karalystė, nes akivaizdu, kad neįmanoma pasiekti patvirtinimo bendruomenių rūmose. Jūs teisingai pastebėjote, MEI ir ES pasiekė labai gerą, subalansuotą susitarimą. E, Ir patikino taip pat ir ES dėl vienodų veiklos sąlygų, dėl valstybės dotacijų, dėl standartų e, darbo teisės rytyje, aplinkos rytyje, kalbant apie vartotojo apsaugą. Šie aspektai yra labai svarbus. Jie taip pat vaidins savo vaidmenį ir tolesniuose įgaliojimuose, prisimant, kaip aš tikiuosi, įsipareigojimus. Europos parlamentas ir taryba tikrai E, daug galės e, pasakyti apie įgaliojimus, kurie bus suteikti komisijai. Kitas kalbėtojas Emanuelis Morelis. Labas vakaras, ponė paskirtasis komisarė. PPO reforma, reforma yra lyg jūrinė gyvatė visos pasaulio prekybos. Jūs kalbėjote apie priversinį technologijų perdavimą, spaudimą tai daryti, kalbėjote apie ginčių sprendimo mechanizmą čia santykiuose su JAV. Tačiau dėl intelektinės nusavybės vagysčių nieko aiškaus nepasakėte. Savo misijos laiškė ponia Vanderlain taip pat nekalba apie tai. Tačiau intelektinės nusavybės vagystė, noriu pasakyti, yra dažniausiai prekių padirbinėjimo atvejais. Europoje tai yra siaubingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad daug mažų vidutinių įmonių būna paukojamos, kai nesprendžiamos problemos. 400 tūkstančių darbo vietų pagal BPO e, organizacijos duomenys 85 milijardai eurų, tiek tai sieja suma Prancūzija, Vokietija, Italija dažniausiai susiduria su tuo. Tokie sektoriai kaip baltų gamyba, intelektinė kūryba, vaistai, uh, yra tie dalykai, kurie nukenčia daugiausia. Aš norėčiau paklausti, kadangi, e, kadangi ponia Anderlain nekalba, tai, tai yra prioritetas komisijai. Sakote, kad dėrėsitės su Kinija, bet 80 procentų padirbtų prekių padirbama Kinijoje. Ką kalbė, ką Amazon ir Alibaba parduoda padirbtas prekes. Iki šiol nieko nepadaryta kovojant su tuo. Ar ketinate ko nors imtis? Pirmiausia, be abejo, turime užmėgsti santykius tinkamus su Kinijos valdžios struktūrais. Mes turime įsipareigojimus Kinijos atžvilgių PPO remose, tai kol kas nėra labai detalų, nei toli siekiantis dalykai, bet jie yra. E, visi šitie dalykai netidėti, diskutuojami, kad ir sudarant, pavyzdžiui, finansinių investicijų sustarimą. Iki 20 metų jis įsigalios, mes tikimės ir mes užtitrauksime daug tų dalykų, kuriuos jūs paminėjote, ponė Morelė. Mes stebėsime, kaip sprendžiami šie dalykai ir kaip jie įgyvendinami, pasi, įgyvendinant sustarimą su Kinė. Iki 20 metų šis visas darbas, kurį jūs čia paminėjote, tikrai turės būti atliktas. Papildomas klausimas. Europa turėtų elgtis ne taip naiviai, kaip iki šiol. Grįžtu prie PPO dalykų. Galbama apie PPO, džiaugiamasi, kaip E, džiaugsminga vykdomos reforma, tačiau birželio mėnesį Brazilija, JAV, Australija ir Merkosūro šalis e, apskundimus Europą pateikė skundą dėl atsakumo prie e, principo taikymo. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to. Jūsų kolega, ponas Sefkovič, sakė, kad reikia paremti tą politiką, kuri paremta nebejonimis, bet įrodymais. Bet paprastai e, tų abejonių kyla, pirmiausia, mokslinių. Ir ar ginsite tai, kas mums atrodo labai svarbus, to atsargumo principo taikymą, ypač kalbant apie žemės ūkio produktus, tais atvejais, kai sudaromi laisvos priekybos sustarimai. Atsakymas. Na, su Merkosūrų pasirašinį sutarimą, man atrodo, mes jau tą pademonstravome. Mes siekime, kad šis principas būtų trauktas į Merkosūrų sustarimą. Mes e, kalbame be abejo apie apsaugos priemonės Brazilijoje, nes mes, e, europiečiai, pasakėme, kad mums e, tie principai, tie atsargumo principo taikymas yra esminis dalykas, to jo neįtraukus sustarimas gali būti ir nesudarytas. Tai štai, tokie asmeniniai pavyzdžiai, kai jau šiemet dėrėdamasis aš jau taikiau šį principą. Dėkoju, sako pirmininkas. Jude Kirton Darling klausia dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, noriu paklausti dėl Brexito, bet susilaikysiu nuo tos paguntos, bet norėčiau paklausti apie e, bendrąją preferencijų sistemą. Ji yra viena iš dosniausių pasaulyje. Ši sistema e, turi spragų. Ir mes jau išgirdome, kalbant apie tvaraus vystimosi e, tikslus. E, žmogaus e, teisės pažeidinėjimos toliau. E, konvencijose apie tai kalbama nelabai. E, Filipinai, kurie gauna pagalbą, E, nesilaiko ES galiančių taisyklių. Sistema e, veikia lietai arba reaguojama pernelyg lietai. Mes esame, e, man atrodo, kalbėdami apie prekybos suimų gyvenimą atkreipti dėmesį į tai. Norėčiau paklausti, ar galėtumėte kokius penkis konkrečius veiksmus pasakyti, ko imsis atsakingasis komisaras, kad pagerėtų, kad pagerėtų įgyvendinimas E, bendrųjų preferencijų sistemos? Atsakymas. Pirmiausia, mes numatysime tokią sistemą, kuri priverstų tinkamai įgyvendinti tuos susitarimus. E, mes taip pat antrą e, lauksime skundų iš pilietinės visuomenės atstovų, nes kaip tik toks skundų mechanizmas veikia Peru ir Mes jau turime veiksmų planą sudarę, kaip tas problemas spręsime. Mes ir kitų susirimo atveju čia, man atrodo, tokiu principu veikdami galime pasiekti pažangos. Trečia, mes turime traukti pilietinę visuomenę tų šalių labiau mes turime traukti daugiau atskirų žmonės, pilietis unijos organizacijas bū, ir paraginti būti aktyvesnius. Svarbu, kad investicijos būtų atsakingos, kad e, mūsų investicijos nedempinguotų tų šalių įmonių, mes, nes mums nepatinka, kai taip elgiamasi pas mus. Ar kalbėtume apie darbą, ar apie aplinką, man atrodo, tie, ir, tie yra tie dalykai, kurie turėtų būti e, tinkamai įvardinti e, e, įgyventinant bendrųjų preferencijų sistemą ir jos taisyklės. Mes pasisakome už reformą, kuri būtų pagrista tuo įvertinimu, kurį 18 metais buvo parengta jūsų komiteto pageidavimu ir aišku, mes turėsime naują darbo tvarkę, pagal kurią dirbsime siekdami spręsti šią problemą. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų, kuriuos jūs paminėjote. Pasaulius penkeris metus matome, kad e, meduolio ir lasdos e, metodas veikia keistai, labiau meduoliai stengiamas įsiteikti, negu lasdą panaudoti prireikus. Aš tik norėčiau paklausti, e, grįždama prie pirmo klausimo, <coughs> kokią sritį e, nu, galėtumėte paminėti, kur buvo labai aiškiai apgimti investuotojų interesai. E, kaip bus, e, kaip galima numatyti geresnį ginčių sprendimo sistemos veikimą. Ar yra numatyta kažkas, kaip turėtų būti uh, E, kaip turėtų veikti apsirūpinimo grandinė sistema, kad būtų galima užtikrinti geresnį žmogaus teisų gynimą savo pasaulyje. Atsakymas. Mes turime įvairias programas, ES programas. Aš esu susipažinęs su šiais dalykais e, dar tuo metu, kai buvau Žemės ūkio reikalų komisaras. Pavyzdžiui, Afrikoje mes dažnai esame kritikuojami už tai, kad mes neraginame atsakingai investuoti Afrikos valstybėse, bet mes palaikome ryšius su Afrikos sąjunga ir pasiekėme sutarimą. Išsiaiškiname, koks kieno yra vaidmuo. E, Afrikos sąjunga formuoja poreikius ir taisyklės, mes teigiame techninę pagalbą, konsultacijas e, ir, ir finansinę pagalbą. Ir visa tai, kad viskas veiktų sklandžiai. Aišku, privatus sektorius turi laikytis tų pačių taisyklių. Mes, aišku, turėtume sudaryti reikiamas sąlygas privačiam sektoriu investuoti, investuoti atsakingai, skatinti tas atsakingas investicijas, numatant tam tikrus įpareigojimus investuotojams. Pirmininkas, ačiū. Kolega Butikofer klausia. Labas vakaras, ponė komisarė. Norėčiau užduoti tą klausimą, tą patį klausimą, kurio klausė ponė Vambremt. Klimato krizė e, mus verčia naudotis prekybos susitarimais e, tam, kad būtų galima tik atsiliepti klimato imperatyvus. Jų savo misijos rašte matome, rašote, kad reikėtų remtis tvaraus vystimosi E, skyriuje numatytomis nuostatomis ir tiek, tai pernelyg aptaku. Jūs įvardinate tuos, tą skyrių kaip svarbų, bet parodykite, kiek toli siekia jūsų ambicijos. Ar jos tokios geros, kaip sakote? Kaip ketinate sustiprinti šį aspektą? Kaip ketinate įtraukti aplinkosaugos standartus ir žmogaus teisų standartus į laisvosios prekybos sustarimus? Atsakymas. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Tarptautinės konvencijos, tarptautiniai sustarimai yra e, atspindėti laisvosios prekybos sustarimuose. Tiek dvišalių pagrindų, tiek daugiašalių pagrindų. Ir mes turime įgyvendinti e, šiuos e, susitarimus. E, mūsų sustarimuose, prekybos laisvosios sustarimuose. Mes esame pasiekę daug pažangos sudaryti laisvosios prekybos sustarimus. Pavyzdžiui, sustarimas su Vietnamu. Mes esame pasiekę didelės pažangos. Ir kalbame ne tik apie darbo konvencijų atspindėjimą, bet ir kitų svarbių aspektų. Kalbant apie Urugvajų, Paragvajų ir Argentiną, Merkosūro šalis. Jos įgyvendina visas tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Brazilija kai kurias. Tai yra iš tikrųjų toks svarbus aspektas, bet mano tikslas yra kuo greičiau integruoti, kuo greičiau tą padaryti, e, pasiekti e, tą tokį politinį tikslą, remiant galbūt ir jūsų komitetus, suteikiant reikiamus įgaliojimus, e, pasiekti, kad būtų taikomos e, gyvenime ES standartai, socialiniai, e, aplinkosaugos ir panašiai. Pone komisarė, klausė ponas Būtikofer, jūs minėjote apie, jūs kalbėjote apie Kiniją. Jūsų misijos rašte štai matau parašyta, kad jūs turėtumėte siekti, kad būtų pasiektas iki 20 metų susitarimas su Kinija. Tai ne tas pats kaip siekti e, susitarimo bet kokią kainą. Man atrodo, mes turime susitarti, kad svarbiausia yra esmė, o ne susitarimo pasiekimo greitis. E, aš norėčiau paklausti iš tai, ko. Ar jūs galite pažadėti, kad tas asmuo, kuris bus atsakingas už sutarimo įgyvendinimą, nuolatos, o ne kartais tik tai konsultuosi su verslo atstovais, bet taip pat konsultuosi su profesinėmis sąjungomis ir pilietinės visuomenės atstovais bei e, vartotojų apsaugos organizacijų atstovais. Ar šis įgyvendinimo pareigūnas e, priims skundus, kuriuos pateiks šie mano minėti subjektai? Atsakymas. Aš norėčiau pasakyti, kad mes ketiname dirbti su visais įmanomais subjektais – prekyba yra labai svarbi priemonė ekonomikos. Tačiau svarbu nepamiršti ir kitų susijų veiksmų, kuriuos svarbu integruoti tuos susitarimus. E, jūs žinote, kokie svarbiausi dalykai yra. Ir aš galiu Jums pažadėti, kad bus konsultuojamas su visais suinteresuotais subjektais, įskaitant tarybą, įskaitant šį parlamentą. Ši komisija dirbs sunkiai ir dirbs labai rimtai prie susitarimų gyvendinimu. Aš negaliu pažadėti, kad tas asmuo, tas pareigūnas taps antruoju ombudsmenu. Negaliu kol kas to pažadėti. Nežinau, kokia bus struktūra, nes man atrodo, e, nes ne, nereikia kurti panašios struktūros, kuri dubliuotų ES ombudsmeno institucijos darbą. Tiesiog reikėtų galbūt labiau tikslingesnio požiūrio laikytis. Nes tai išminėjau Perų pavyzdį, kaip skundą pateikė pilietinės visuomenės organizacijos ir mes e, parengėme veiksmų planą, kuris buvo įgyvendintas e, ir įtraukta tai buvo į tvaraus vystimosi skyrių, tas tvaraus vystimosi skyrius buvo įtrauktas į sustarimą ir man atrodo šiuo atveju irgi svarbu išvengti, kad nebūtų dupliuojamas darbas su kitomis jau egzistuojančiomis struktūromis. Pirmininkas, dėkoju. Samira Rafaela. Klausiam. Pone Hogan, pastaraisiais metais ES sudaro daug laisvosios priekybos susitarimų su regionais Afrikoje ir šalimis Afrikoje. Norėčiau paminėti du. Afrikos rytų ir pietų partnerystės susitarimai. Jie bus e, sujungti, ta, jie taps platistesniu e, susitarimu, kaip galite užtikrinti, kad post kotunų prekybos turimai tarp Afrikos ir ES bus paremti reikiamomis vertybėmis ir ar bus užsudaryta geresnė lygybė. Ar manote, kad, e, kad tai padės užtikrinti didesnę lygybę, didesnę lygybę tarp vyrų ir moterų? Ką manote iš vis apie lygybę esant tokiam sudėtingam kontekstui? Atsakymas. Man atrodo, ponia Vanderlein kalbėjo apie visapimančią strategiją santykiuose su Afrika. Tvaraus įsimosi tikslai ten bus atspindėti. Ir man atrodo, taip, ten yra kalbama, esu tikras, ten kalbama apie bendras vertybės. E, šioje srityje jau esu dirbęs e, dėl partnerystės sustarimų ir panašiai dirbdamas. Techninę pagalbą esame pažadėję teikti Afrikos sąjungai postkotunų dėrybos jūsų paminėtos turi tikslą stiprinti partnerystę su Afrikos valstybėmis nukreipta tą pačią linkmę. Siekiama tvarus vystimosi, tinkamo, tinkamos valdysenos ir bendrų vertybių. Rytų Afrikoje pažanga buvo mm, lėta, sunkoka, bet aš manau, kad rytoj išauš nauja diena, e, rytų Afrikos atžvilgių bus dirbama toliau, atsiras nauji įsipareigojimai. Ir galbūt tas susitarimas, ankstesnis susitarimas taps laisvosios prekybos susitarimu. Bet jeigu norime geresnio tvarumo, man atrodo, vystimosi tam tikros nuostatos ten būtinai turės būti įtrauktos tuos naujus susitarimus. Ačiū už Jūsų atsakymą. Noriu paklausti dėl prekybos darbo atvarkės. Prekyba yra viena iš sėkmės jis Europos Sąjungoje, nes prekyba naudojo tam tikriems tiklams pasiekti. Socialiniai standartai ir tvarumas turėtų būti, man atrodo, mūsų e, tie dalykai, kurie pagristi bendromis vertybėmis. Šiandien komisarė Malstrom e, rengia konferenciją šiais klausimais. Labai rimtai kalbėjo apie šiuos dalykus e, visos savo įgaliojimų laikotarpiu. O ką jūs ketinate daryti, Kaip užtikrinsite moterų įtraukimą tarptautinę prekybą? E, socialinė ir ekonominė jų pozicija, ar e, socialinė ir ekonominė pozicija kaip ketinama gerinti, ar tęsite tą pačią linkmę kaip komisarė Malmstrom, kad nuostatas susijęs su lyčių lygybė įtrauktumėte į būsimus susitarimus. Kaip, kaip pasakytumėte, taip ir ne? Na taip, ponė Malmstrom dirbo labai sėkmingai užtikrindama lyčių lygybę. Kaip sakiau viename iš e, savo rašytinių atsakymų, Aš ketinu įgyvendinęs vystamąją politiką duoti instrukciją savo tarnyboms, kad visais atvejais būtų vertinamas poveikis lyčių lygybei ateitie. Aš žinau, kad ponė, ponė Malmstrom labai sėkmingai dirbo ir aš turiu visą informaciją e, apie nuveiktus darbus iki šiol. E, kaip šiandien sakė mano generalinis direktorius, e, moterų įgalinimas turi tvirtą ekonominį pagrindą. Ir ponia Maltrom šiandien savo kalboje taip pat užsiminė, kad 28 trilijonai dolerių buvo iki 25 metų 28 e, milijardai dolerių bus generuoti e, įgalinant moteris e, ekonominių požiūrių. Ir be abejo, tai galiausiai darybų metu bus sprendžiamas šis klausimas. Ir man atrodo, mums pavyks. Kolega Julių Winkler paskutinis klausėjas. Dėkoju, ponė komisarė. Aš nežinau, ar suklydau, bet man susidarė toks įspūdis, kad didžiausias dėmesys buvo Kinijai skiriasi. Mes vadiname tokią, na, vienu iš tų dramblių, iš tų didžiausių e, dalykų minėtų jūsų misijos e, rašte. Viena vertus, mes manome, kad kalbant apie Kiniją, nėra lygių sąlygų visiems. E, labai aišku signalą gauna įmonės apie tai, kad tų lygių sąlygų nėra kol kas. Kita vertus, mes norėtume pagerinti visapmančio sustarimo nuostatas tarp ES ir Kinijos. Taip pat, kad būtų e, kit, e, apie kitus susitarimus daugiau kalbama. Man atrodo, E, kol kas tos nuostatų ir daug nuostatų vienos kitoms prieštarauja. Kas bus jūsų partneriai Van der Leyen komisijoje, kalbant apie santykių mesgymą su Kinė? Atsakymas. Man atrodo, e, požiūris bus integruotas ir visi bus įtraukti į tų santykių kūrimą. E, komisaras Dambrovskis jau dirbo prie šio klausimo. Tvarumo skyriuje skyrius, aplinkosaugos skyriai yra svarbus. Čia dirbs komisaras Timmermans. Dirbsime taip pat su vicepirmininkė Vestager, kai kalbėsime apie elektroninę prekybą. Manau, kad ponė Van der Leyen nuolatos klaus manęs, kokios pažangos pasiekiau, mėgstamas prekybos santykius su Kinija, nes iki 20 metų turime labai ambicingų tikslų. Nuo lapkričio penktosios jau pradėsiu, tai bus mano pirmasis kaip oficialaus Europos Sąjungos atstovo vizitas į Kiniją. Mes kaip tik diskutuosime su kiniečiais apie tai, kaip galima susitarti dėl bendros darbo atvarkės. Kas penkis metus e, tai turime susitarti dėl to, kad kas penkis metus peržiūrėsime savo darbo atvarkės, kad išsiaiškintume, kaip pasikeitė mūsų prioritetai. Komisarė Malmstorm ir toliau e, tęs savo strategiją Kinijos atžvilgių. Mes turime turėti reikiamas priemonės ES, kad galėtume kovoti su nesažiningos prekybos apraiškomis, kad galėtume visiems vienodas sąlygas sudaryti, bet turime pripažinti, kad verslas su Kinė yra svarbus dalykas. Ir turime užtikrinti, kad jie sako, kad atvers rinkas konkurencijai, kad taip ir padarys. Iki šiol to nėra padaryta. Bet aš manau, kad investicijų susitarimo e, dėka bus galima šią problemą išspręsti. E, kinai be abejo e, daug išlošia iš savo narystės PPO. Dėl to, kad egzistuoja taisyklės, dėl to labai stipriai ūktelėjo jų ekonomika, išaugo ekonominė veikla. Be abejo, jiems tai atrodo vertingas dalykas, tad mes galime tą vertybę pasinaudoti kaip svertų ir pasiekti sveikų protų pagristą sustarimą su Kinija iki 2020 metų. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų atsakymą. Ir kadangi jau turiu galimybę užduoti paskutinį klausimą, jeigu netarti paskutinį žodį, tai bent klausimą paskutinį užduoti, tai norėčiau paklausti apie žemės ūkį. Kolegos daug diskutavo apie žemės ūkį. Kai kurie dalykai yra akivaizdžiai svarbus ir susiję. E, prekyba ir žemės ūkis yra labai susiję. Tai taip pat yra susiję ir su jūsų veikla, dabartinė ir būsima. Reikėtų kalbėti turbūt ne tik apie iššūkius, su kuriais susiduria ūkininkai dėl laisvosios prekybos sustarimų, bet taip pat ir apie galimybės, kurios atsiveria ūkininkams, maisto produktų gamintojams, visai maisto gamybos pramoniai. E, ir mano klausimas, ponė komisarė, bus toks. Ką darysite, kaip komisaras atsakingas už prekybą, kad padėtumėte ūkininkams geriau pasinaudoti ES pasirašytais laisvos priekybos sustarimais? Atsakymas, ponė Miklerė, kaip jūs puikiai žinote, E, kai kalbame apie sutarimus, e, ūkininkai paprastai nesako nieko gero. Aš manau, kad čia esantys ūkininkai pritars tai nuomeniai. Jie tiesiog e, tyliai sėdi ir apie privalumus nekalba, apie tai, kas pasiekta, nekalba. Pavyzdys susirimas su Japonija. Galimybės didžiulės buvo pasiektos. Mes turime e, pasiekę tikrai didžiulių tikslų. 90 procentų siekia atvirumas, rinkų atverimas, lygiai taip pat sutarimai su Meksika. E, e, iš tikrųjų labai svarbu tinkamai apsaugoti interesus. Mes sukursime nuo 16 iki 20 tūkstančių darbo vietų pasirašydami tą jūsų minėtą sutarimą. E, Tad tikrai labai verta yra susitarimus laisvosios prekybos tinkamai gyvendinti. Aplinkos saugos ir tie irgi galima pasiekti visai gerų rezultatų. Taigi, žemės ūkio srityje mes skirime 200 milijonų eurų 20 metais žemės ūkio verslo bendruomeniai, kad būtų kūriamos įmonės, kad jos galėtų išgyventi krizės. 2015 metais mūsų purtė krizė. Mes keliavome į daugybę įmonių E, aplankiau 60 įmonių visose valstybėse. Žemės ūkio gamybos bendrovės visos pasisakė apie tai, kad labai svarbu yra kokybė, nes e, jeigu kokybė kristų, tuomet e, jų produkcija taptų mažesnė eksportuota, nebesidomėtų tų šalių, kurias eksportuojama pirkėjai tų įmonių produktais. Taigi labai svarbu ekologiškų produktų gamintojai irgi ypatingai svarbus dalykas. Būtina skatinti jų produkcijos kokybę taip pat, kad būtų lengviau jums parduoti jų, savo, jų produkciją užsienyje. Aš manau, kad kaip komisaras atsakingas už prekybą, aktyviai bendradarbiausius komisaru atsakingas už žemės ūkį, kad galėtume maksimaliai įgyvendinti tų susitarimų įgyvendinti, kad turėtų maksimaliai gyvendinti tuos pasirašytus susitarimus, kad tai būtų jiems naudinga. Pirmininkas, dėkoju paskirtam komisarui už jo atsakymus. Ačiū kolegoms už užduotus klausimus. E, be abejo, e, prekybos politika mums yra vienas iš svarbiausių klausimų, glaudžiai susijęs su demokratijos principų gyvendinimu. Buvo paminėtos tikrai labai karštos, labai aktualios temos. Ir dabar, man atrodo, praėjo tie laikai, kai prekybos politika buvo formuojama už uždarų durų, dabargi siekiama daugiau skaidrumo, to, formuojant tą politiką. Pone komisarai, dabar jums bus suteikta galimybė apibendrinti diskusiją ir pateikti išvadas. Dėkui. Well, uh, honorable gerbiami, gerbiamas pirmininkai, gerbiami nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti už šiandien man pademonstruotą mandagumą, dėkoju už daugybę klausimų, tikiuosi, kad kiek sugebėjau juos atsakiau, na, kai kam atrodo, kad kai kurie atsakymai buvo pernelik trumpi, nes per dvi savaitės bandžiau įsigilinti e, į politinius klausimus bendrais bruožais, tačiau noriu patikinti, kad per ateinant tai laikotarpį bandysiu atsakyti daug nuodugniau, ypač techninius klausimus. Aš esu įsitikinęs, kad e, priekyba yra tiesiog žmonijai įgimtas dalykas nuo akmens laikų ir e, yra įrodymų, kad prieš medžiotojams ir rinkėjams tampiant sėsliams, jie jau e, keitėsi, prekiavo, taigi prekyba teikia optimizmo, tai reiškia, kad leidėsi riziką, išbandai galimybės, bet taip pat prekyba tai reiškia pasitikėjimą. Ir pasitikėjimą reikia grįsti taisyklėmis, nurodant, kad štai tokios taisyklės, tai štai tokie mm, metodai užtikrins, kad bus suderinumas būtent e, tokiu būdu taisyklių pagalba ES ir sukūrė savo kaip patikimo prekybos partnerio reputaciją. Nes e, kai yra aiškios taisyklės, visi partneriai žino, apie ką eina kalba ir prieš ateinant į madą aplinkosaugai ES jau buvo prisėmusi aplinkosauginis įsipareigojimus. Na ir taip, tos sėklos jau išsileido šaknis, duoda vaisių ir mes ir toliau mūsų prekybos politiką grįsime tvarumo principais. Taigi mhm, visos valstybės narės ir kitos šalis ir visi žiūri vienodai tuos pačius dalykus. Nors e, tam būtų bitinybės, vis dėlto uh, atrodo, kad Europos politikoje niekad vis dėlto nepametami šakių individualus dalykai. Na, taip, ES gimė chaoso laikais, na ir vis dėlto europiečiai turėjo gerų minčių tuo metu, nežiūrint aplinkybių ir sugebė jas įgyvendinti. Na ir neretai to pasiekti beje per prekybą. Taip, ir iš tikrųjų Europos teisingumo teismas sprendimai leido pagerinti Europos politiką, laikui bėgant, bet prekyba turi taip pat svarbu poveikį ir jis tiek išauks ateityje. Taigi, taip, kaip prekiaujame, parodo, kas esame, kokie mūsų įsitikinimai, vertybės ir tai, aišku, labai tako ir visą pasaulį, todėl mes, kaip ES, turime būti svarbus pasaulinis žaidėjas, turime stiprinti Europos lyderystę prekybos rytyje ir Europos politikos, politikos visi aspektai turi demonstruoti mūsų įsipareigojimą užtikrinti taiką, gerovę, o taip pat ir kovą su aplinkosauginiu piknaudžiavimu. Todėl tikiuosi, kad pasitikėsite manimi, kaip būsimų prekybos komisaru, kuris aktyviai, praktiškai įgyvendins šiuos mūsų įsitikinimus. Dėkoju. Kągi, groju, dėkoju paskirtasis komisarė. Nu, o dabar jau politinės frakcijos aptars šios dienos rezultatus, juos įvertins. Na, turime pusvalandį, o lygiai 21.30 susitiksime salėje ir aptarsime klausimo rezultatus. Taigi pakartosiu, lygiai po pusvalandžio vėl susitiksime posėdžio salėje ir aptarsime.